Signore e signori, buongiorno. Vi chiedo cortesemente di prendere posto. Labas rytas, ponios ir ponai. Kviečiu visus užimti savo vietas, kad galėtume pradėti šį posėdį. Sveikinu visus atvykusius į mūsų posėdį. Ypač sveikinu mūsų svečius, kurie apsilankė seminare nebejotinai praturtins mūsų seminarą. Ypač sveikinu komisijos vicepirmininkę, ponę Vivian Reding. Noriu jai padėkoti už šią iniciatyvą surenkti tokį seminarą, kuriame svarstysime ir komisijai, ir parlamentui aktualius klausimus. Peticijų komitetui, kuriam aš pirmininkauju, Šie klausimai taip pat yra labai aktualūs. Mes pradėsime nuo vice, komisijos vicepirmininkės Vivian Reding pranešimo, kuriai taip pat suteiksiu žodį. Ačiū pirmininkė Matsonė, gerbiami ponai ir ponios. Man nepaprastai malonu pasveikinti jūs seminare, kuris, manau, bus iš ties svarbus mūsų piliečiams. Kaip žinote, naujoje Lisabonos sutartis įvykdė revoliucija Europos politikos kūrimo srityje, nes visos politikos ašimi tapo pilietis. Ir pagal tą sutartį pagrindinių teisių hartija tapo saistanti. Tai reiškia, kad hartija turi būti visų politikos ryčių, e, kurias, kuriuose veikia Europos Sąjunga kompasu. Hartija iš esmės yra mūsų teisų bilis. Joje įtvirtintos ES pagrindinės vertybės pilie, pilietis. Ir ji užtikrina mūsų pagrindinės teisės ir laisvės. Hartija laikoma priemonė, suteikiančia galimybę žmonėms įgyvendinti savo pagrindinės teisės visose sritise, kuria, kurias reglamentuoja ES teisė. Tai gyvas instrumentas, gyva priemonė, kurią kasdieną privalo įgyvendinti valstybės narės, ES institucijos įgyvendindamos ES teisės aktus bei teismai užtikrindami ES teisės įgyvendinimą. Būtent todėl 2010-aisiais Europos komisija patvirtino strategiją skirtą veiksmingam hartijos įgyvendinimui. Jos tikslas - pasiekti, kad mes sąjungą rodytume pavyzdį. Ir tai aktualu ne tik ES piliečiams, tai svarbu ir užtikrinant e, savitarpio pasitikėjimą tarp valstybių narių, užtikrinant visuomenės tikėjimą mūsų politiką ir tuo, kaip ji įgyvendinama. Komisijos prioritetas yra pasiekti, kad hartija būtų įgyvendinama kiekviename es teisės įgyvendinimo etape. Nuo pat tos dienos, kuomet komisija pradeda renkti teisėkuros akto pasiūlymą iki to momento, kuomet taryba ir parlamentas pateikia savo pasiūlymus ir paskui tie pasiūlymai tampa teisės aktais, kuriuos turi gyvendinti valstybės narės, o jų gyvendinimą kontroliuoja komisija. Ir visais šiais etapais privalu mm, užtikrinti ir gyvendinti pagrindinės teisės. Vertinant žmonių lūkesčius dėl hartijos gyvendinimo, tai jie yra tikrai dideli ir tai patvirtino uh, metinę ataskaitą apie pagrindinių teisų hartijos įgyvendinimą, kuri buvo paskelbta šių metų kovo mėnesį. Šioje ataskaitoje apžvelgiama pažanga pasiekta įgyvendinant hartiją bei pateikiama informacija apie tai, kaip komisija ir kitos institucijos valstybės narės, e, ką jos nuveikė gyvendindamos hartiją. Įdomu ir tai, kad ataskaitoje pristatomi e, laiškai, kurių ir ra, laiškai, kurių komisija sulaukė iš žmonių hartijos įgyvendinimo tema. Tačiau yra ir nemažų problemų, nes trys ketvirtadaliai tų laiškų susijęs su e, sritimis, kuriuose ES neturi kompetencijų. Todėl tai reiškia, kad ne iki galo suvokiamas hartijos tikslas, taip pat nesuvokiama, kokios kompetencijos suteiktos Europos komisijai bei kitoms ES institucijoms. Parlamentarai puikiai žino, kad e, hartija netaikoma visose situ, situacijose, kuomet uh, iškyla pagrindinių teisių klausimas valstybėse narėse. Jų, jos aktualumas e, ypač svarbus, kuomet e, valstybės narės įgyvendina ES teisės. Komisija savo ruoštų privalo nesikišti į kai kurias kompetencijas, į kai kurias sritis, kuriuose kompetencija suteikta valstybėms narėms. Būtent tai reiktų patikslinti ir išaiškinti. Ir to ėmėsi Europos ombudsmenas, kuris išsiaiškino, kad 72 procentai e, es piliečių tiesiog ne, jaučiasi, kad jie nėra pakankamai gerai informuojami. Jie nežino, kas, koks dokumentas yra ta hartija ir, ir ką ji reiškia. Ir taip, ponios ir ponai, yra viena iš priežasčių, kodėl šiandien čia susirinkome. Nes mes tikriausiai visi sutarėme, kad tokia padėtis yra netenkinanti. Ir siekiant užtikrinti, kad nebūtų vėluojama įgyvendinti pagrindinių teisų hartiją ir sumažinti nusivylimų atvejų skaičių. ES institucijos uh, turėtų, ir, ir kitos institucijos turėtų stengtis geriau informuoti piliečius apie tai, kokiais atvejais hartija taikoma ir kuomet ne. Ir tai mums visiems tenkanti atsakomybė. Kai sakau, mm, kai kalbu apie, me, apie mus, turiuomenį visas ES institucijas, taip pat pagrindinių teisių agentūrą bei valstybės narės. Metinė ataskaita dėl hartijos taikymo buvo pirmasis komisijos žingsnis siekiant užtekrinti geresnį piliečių informavimą. Ataskaitoje analizuojamos konkrečios problemos, su, kurio, su kuriomis susiduria atskiri žmonės ir bandama paaiškinti, kodėl ES kartais nesima veiksmų, naudodamas Lisabono sutartimi jai sutiktomis galiomis. Ir tai, man atrodo, yra kitas ypač svarbus dalykas. Tai yra ne, net jei hartijos nuostatos ne visada taikomos ES institucijų veiksmams. Pagrindinės teisės nacionaliniu lygmeniu būtina užtikrinti pagal šalių konstitucinės sistemas. Tai yra spragos atotrukio nėra. Tiesiog kita institucija perima atsakomybę tačiau piliečiai ne visada žino, kas konkrečiai galėtų išspręsti jų problemą. Ir būtent todėl informacijos teikimas apie pagrindinės teisės yra toks sudėtingas, nes lūkesčiai dideli, teisiniai aspektai sudėtingi. Ir nebejoju, kad tos pačios problemos iškyla ir nacionaliniu lygmeniu. Todėl svarbu ES ir šalise dalintis sukaupta patirtimi, aiškintis, kaip spręsti iškylančias problemas. Nes svarbiausia ne tai, kokį dokumentą, kokią priemonę kada taikyti, svarbiausia, kad piliečiai gautų atsakymą. Taigi, galėtume, kur galėtume geriau dirbti? Piliečiai tikisi iš mūsų tinkamo, prieinamo žalos atitaisimo mechanizmo, kuris turi egzistuoti, kad jų problemos būtų išspręstos. Ir juos ypač neramina tai, ką teisininkai vadina teisės šaltiniu. Jie tiesiog ieško galimybių užtikrinti savo teisų įgyvendinimą. Ir jie pasigenda kai ko valstybėse narėse ir ES sistemoje, o tai yra informacija tinkama e, prieinama informacija apie žalos atitaisimą. Mes jau žengėme pirmuosius žingsnius, bandydami keisti šią situaciją. Pavyzdžiui, teikėme informaciją apie tai, kam skūstis tuo atveju, jeigu buvo pa, pa, pažįsto žmonių pagrindinės teisės, ta informacija yra prieinama e-justice portale. Tačiau turime dirbti toliau, turime eiti dar toliau ir būtent todėl čia šiandien susirinkome. Turime aiškintis, kaip bendradarbiauti, kaip mums koordinuoti tarpusavio darbą. Išklausyti visų pagrindinių veikėjų, kurie teikia skundus ir išklausyti, kaip jiems sekasi spręsti iškilančias problemas. Pirmininkė, prieš, kurį, prieš daug metų dirbau E, peticijų komiteto pirmininkė ir mes buvome sukvietę valstybių narių ombudsmenus būtent tam, kad išsiaiškintumėme tuos pačius dalykus, kad žmonės, žino, kad žmonės žinotų, į ką kreiptis, kai iškyla problemos. O kalbant apie hartijos įgyvendinimą, tai Mes tiesiog toliau sprendžiame problemas, su kuriomis susidurėme jau daug metų. Žmonės mm, beldžiasi į, į, į ne tas duris, bandydami spręsti savo problemas. Ir todėl reikia ne tik nusiųsti laišką skundo autoriui, pranešant, kad jūs neten kreipėtės, uh, bet reiktų e, e, veiksmingai tą laišką nukreipti į tą instituciją, kuri yra kompetitinga, arba valstybės narės institucija, arba ES institucija. Taigi atsakomybė tenka ne tik mums, bet ir uh, atsakingoms institucijams ir žmonėms dirbantiems valstybėse narėse. Reikia suvienodintos uh, praktiškos sistemos, kuri užtikrintų, kad mes pasirūpintume visais juridiniais instituciniais aspektais, kurių žmonės gali nežinoti ir pateikti atsakymą. Taigi, panagrinėkime, kaip galima būtų sustiprinti bendradarbiavimą tarp ombudsmenų institucijų, vaikų teisų ombudsmenų, lygybę užtikrinančių institucijų ir institucijų, kurios rūpinasi žmogaus teisėmis nacionaliniu lygmeniu ir kaip mes galėtumėme persiųsti skundus, remdamėsi kokiais kriterijais ir kokios procedūros reikėtų taikyti tokiais atvejais. Bandydami atsakyti šios klausimus, visų pirma, turime suvokti, kaip nagrinėjami skundai dėl pagrindinių teisų pažeidimų ir kokia yra nusistovėjusi tvarka. Šiandien yra susirinkę šioje salėje daug specialistų, kurie, manau, padės mums surasti atsakymus ir parengs pagrindą bendradarbiavimui tarp ES e veikėjų ir valstybių narių. Yra dar vienas svarbus veiksnys, kurį norėčiau akcentuoti. Teisėjai, dirbantis valstybėse narėse, jie, jų vaidmuo visada buvo svarbus užtikrinant ES teisės aktų įgyvendinimą. Ir žinoma, reikia pasitelkti ir juos įgyvendinant hartiją, nes jiems tenka interpretuoti ES teisės aktus ir užtikrinti jų įgyvendinimą. Ponios ir ponai, draugė su peticijų komitetu. E, šiandien esame pasikvietę tikrai puikių ekspertų grupę Man džiugu, kad daugelis iš jūsų pasinaudojate kvietimu atvykti ir noriu padėkoti pirmininkai poniai Matsoni už jos e, asmenišką indėlį. Jos pastangos bei visų peticijų komiteto narių pastangos. Ir šis komitetas yra vienas iš tų Europos parlamento komitetų, kuriuose gali sužinoti, kur yra problemų tikrų problemų ES. Taigi jūsų indėlis yra tikrai svarbus, nes mūsų, mums tenkanti atsakomybė yra viena - duoti atsakymą žmonėms. Duoti rimtą atsakymą, o atsakymas aš atsiprašau, negaliu jūsų prašymo uh, peržiūrėti man yra netinkamas, blogas atsakymas. Ir norėčiau, kad po šio posėdžio, po šio susitikimo jūs e, išeitumėte atimą informaciją apie tai, kaip bendradarbiauti, kad nesvarbu, kokia institucija sulaukia klausimo, galėtų pateikti atsakymą, kad piliečiai žinotų, taip, kažkas manim rūpinasi. Būtent tai mus visus ir vienyje šiandien. Ir mano e, kolegos praneš man šiandien vyksančių, apie šiandien vyksančių diskusijų rezultatus. Ringrazio la viceprezidente Reding. Dėkoju pirm, komisijos vicepirmininkė Reding už visas išsakytas mintis. Ji nurodė į pačias aktualiausias problemas, aiškiai įvardijo tuos klausimus, ties kuriais dar reikėtų gerokai padirbėti. Pademonstravo tas vietas, kur mes galime dirbti geriau. Kiekvienas iš mūsų turi paieškoti atsakymų į iškeltus klausimus. Kaip sakė vicepirmininkė Reding, mes esame būtent ta institucija, ta priešakinė institucija Europos institucijų sąrangoje, kuri greičiausiai reaguoja į piliečių nusiskundimus, kai jie skundžiasi Europos komisijos ir kitų institucijų veikla. Tai yra būtent Europos parlamento peticijų komitetas. Mūsų atsakomybė neleidžia praleisti pro ausis piliečių nusiskundimų, kurie iškyla dėl Europos teisės taikymo. Mes privalome tuos skundus nagrinėti, svarstyti. Mes tą darome kartu su komisija ir turime pagal sutartį labai aiškiai nustatytas priemonės, kaip mes galime bendrauti su piliečiais, Piliečiai kreipiasi peticijomis ne tik į parlamentą, bet apskritai į visus ES organus. Ir mūsų peticijų komiteto procedūra numato kiekvienos peticijos nagrinėjimą. Nagrinėjimo darbą atlieka sekretoriatas ir įtraukia į šį darbą visus bendrijos organus. Dažniausiai skundžiamasi kokiamis nors vietos administracijos ar nacionalinės administracijos institucijomis. Ir dažnai mums tenka vykti į konkrečias šalis, tirti padėties. Peticijų komiteto parlamentarai dažniausiai nori įsitikinti, kaip iš tikrųjų atrodo padėtis konkrečioje šalyje vietoje, iš kur atėjo tas nusiskundimas. Tai yra mūsų atsakomybė, toks yra mūsų darbas ir kiekvieną problemą stengiamės spręsti kuo geriau. Stengiamės surasti tą sprendimą, kurio piliečiui pačiam dar nepavyko surasti savo šalyje. Taigi komisarė labai teisingai pasakė, kad reikia, kad piliečiai gerai įsivaizduotų, kas už ką ir kokiame lygyje atsako, nes pilietis turi turėti galimybę kreiptis į atsakingą instituciją, į atsakingą skyrių, kuris turėtų išnagrinėti jo skundą. Taigi yra būtina geriau išaiškinti sutarties ir ypač žmogaus pagrindinių teisų hartijos veikimo principus, jos apriepti ir lygmenis. Mūsų komitetui čia, žinome, tenka labai didelis vaidmuo, nes piliečiai mumis pasitikė, siunčia mums daug peticijų. Tais atvejais, kai įtarė, kad pagrindinės teisės buvo pažeistos. Dabar mes nagrinėjame 46 skundus Ir tai yra vis, visada yra tie atvejai, kai ate, žmogaus pagrindinių teisų hartijos aiškinimas yra toks abejotinas. Aiškinimų gali būti įvairių. Kai jūs, ponė Reding, dar buvote pirmininkė šiame komitete, jau tada žmonės prašė parlamento apsaugoti jų pagrindinės teises nuo pažeidimų, nuo piknaudžiavimų. Šiandien Hartijoje įtvirtinti principai yra dar papildomi principai, lyginant su bendrai egzistuojančia reguliavimo sistema ES. Ir mes šia, šiame dokumente, hartijoje kalbame apie pagrindinės teisės, apie privačios sferos apsaugą, informacijų laisvę, nuomonės laisvę, turto apsaugą, teisę į, į teisingą teismą. Žodžiu, tai yra 54 straipsniai, iš kurių 50 labai aiškiai apibrėžia, kokie yra principai, kurių reikia laikytis žmogaus teisų atžvilgių. Žinoma, mes žmogaus teisų pagarba, tai reiškia žmogaus teisų apsauga. Bet principiniai klausimai yra ir aiškus tų teisų taikymas bei jų vienareikšmiskas aiškinimas. Mes tikimės, kad piliečiai galės pasiremti hartiją, gindami savo teisės, turės tam tikras garantijas ir patys dabar suvokiame, kad kai kuriuose vietose mūsų tas pagrindas, kuriuo mes remiamės, yra šiek tiek toks netvirtas, reikia dar daugiau išaiškinimų, reikia tvirtesnių nuostatų ir tikslesnių aiškinimų. Na, o šiandien kalbėsime apie 51 straipsnį pirmiausia, kad taikant ES teisę reikia visuomet taikyti pagrindinių teisų hartiją. Kitas straipsnis yra 52, kurį šiandien aptarsim, tai yra pagrindinių laisvių aprieptis. Ir ES, žinoma, gali visuomet išleisti vis dar tikslesnės taisyklės taip yra pasakyta ir čia mums kyla šiokių tokių aiškinimo problemų. Mes kreipiamės į komisiją, kai gauname nusiskundimų iš piliečių, prašome komisijos papildomos informacijos, bendradarbiaujame su komisija. Ir labai dažnai komisija visiškai teisėtai pasako, kad ji neatsako už šios klausimus. Tai nėra bendrijos institucijų atsakomybės sritis. Tokių pavyzdžių turime, tai dažnai susijęs su nuosavybės apsauga, su nepilnamečio apsauga, turto apsauga, lyčių diskriminacijos klausimai, diskriminacija pagal priklausimą tam tikrai rasiai ir panašiai. Žodžiu, tokių peticijų mes gauname labai daug ir mes nežinome, ką su jomis daryti, kaip e, spręsti tuos klausimus, nes ne visuomet mes už juos atsakome. Uh, Tačiau, kai kalbam apie pilietybės teisę, sakykime, tai jau yra mūsų kompetencijos rytis. Taigi, mes iš vienos pusės tengiamės rūpintis kiekvienu žmogumi atskirai, Kita vertus, mes nenorime suteikti nereikalingų vilčių žmonėms, kadangi tokios, tokių konfliktų atvejais tai gali būti netgi labai pavojinga. Taigi mums reikia vengti tokių keblių situacijų. Todėl reikia iš anksto apgalvoti, kaip mes aiškinsime vieną ar kitą straipsnį. Taigi šiandien galime pamėginti surinkti geriausius pasiūlymus, kurie padėtų pagerinti mūsų darbą, rastų būdų, kaip garantuoti, kad piliečių interesai visuomet būtų mūsų darbo priekyje. Tiek norėjau pasakyti, ačiū, kad klausėte ir dabar pradėsime pirmąją diskusijų, pirmąjį diskusijų raundą. E, pradėsiu, žinoma, nuo svečių pristatymo. Komisijos vicepirmininkė dėja jau turi mus palikti. Taigi, dar sėki Jums dėkojame. Vicekomisarė, komisijos vicepirmininkė Reding, ačiū Jums, kad Jūs parėmėte šią iniciatyvą. Tai yra bendra komisijos ir peticijų komiteto iniciatyva, bendras renginys. Taigi, o dabar pristatysiu pirmojo raundo svečius. Mes kalbėsim apie tai, ką pilie, pagrindinių teisų hartija reiškia kiekvienam iš mūsų piliečių ir kaip piliečiams išaiškinti, kada tą hartiją galima taikyti jų nusiskundimams nagrinėti. Noriu pasveikinti man, mūsų svečius kolegė Monika Flašikova Benikova, profesorius Giuseppe Di Zauro, profesorius Štefan F., profesorė. Profesorius, profesorė SPF Gild ir profesorius Jean-Paul Jacquet. Visiems kalbėtojams suteiksiu žodį iš eilės. Pradėsime nuo ponios Flašikova Benova. Uh, Labai ačiū, mėly kolegos, ponios ir ponai. Europos Sąjunga vis daugiau reikšmės skiria pagrindinėmis laisvėms. Aš nesu linkusi dažnai naudoti skambių žodžius, tačiau Europos pati mintis yra pagrindinių laisvių sąjungos mintis. Todėl man labai džiugu būti Europos sąjungos pranešėja E, dėl pagrindinių laisvių situacijos Europos Sąjungoje. Man taip pat malonu kreiptis į šią garbingą auditoriją. Šios seminaro klausimas pagrindinis yra aiškus, tai yra pagrindinių laisvių hartija. Ji nebūtų svarbi, jeigu ji liktų tik tai popieriuje. Ji turi būti naudinga piliečiams e, ir tam ji turi būti gyvendinama praktikoje toks įgyventimas turi būti veiksmingas. Todėl piliečiai turi žinoti, kaip ta hartija yra taikoma. Kaip žinome, tai yra šiokia tokia problema ir dėl to šiandien ir susirinkome čia. Pagal ES ombudsmeną, pasak ombudsmenas, 22 procentai piliečių nesijaučia esą gerai informuoti apie Pagrindų hartiją. Turime pripažinti, kad tai yra mūsų atsakomybė, būtent ES institucijų atsakomybė. Turiu pakartoti, kad tos teisės veiksmingai būtų įgyvendinamos, visuomenė turi būti geriau informuota apie jas ir apie tai, kaip jos turi būti įgyvendinamos praktikoje. Daugiau informacijos kanalų apie pažeidimų e, ištaisimą yra reikalinga keliose srityse. Pirmiausia, e, vaikų teisės. Jaunimas dažnai nežino, kokios jie turi teisės, kaip juos ginti ir į ką kreiptis. Antra, e, tai yra bendro pavadžio pastaba, dažnai painiojama, kokios yra pažydimų atitaisimo priemonės. E, dažnai paminima, kad e, žmonės, kurie nori pasiskusti, dažnai nežino, kur kreiptis ir veldžiasi nei tas duris. Todėl reikia išdėsti kelis svarbiausius principus, kai valstybės narės veikia ne už ES e, teisės įgyvendinimo srities. Jų nacionalinės institucijos turi ginti piliečių teisės. kai piliečiai mano, kad jų teisės pažeidžiamos, e, jie turėtų kreiptis e, į nacionalinius teismus, kurie ar specializuotas institucijas. Europos žmogaus teisų teismas yra papildomas apsaugos sluoksnis po to, kai išnaudotos šalies e, vidaus galimybės. Reikia pabrėžti, kad komisija nėra apeliacinis teismas turint galvoje nacionalinių ar tarptautinių teismų sprendimus. Be to, informacija apie hartiją e, individams, kurie mano, kad pažeistos jų teisės, turėtų e, teikti informaciją apie galimybės esamas nacionalinėse valstybėse. Tai yra priemonės, e, kurios turėtų informuoti piliečius apie tai, kokios institucijos turi nagrinėti skausmus. Europos elektroninio teisingumo portalas gali būti e, naudingas ir turėtų būti nuolat pritaikomas e, siekiant patenkinti piliečių lūkesčius, jis turi teikti informaciją apie priemonės, teisinės priemonės, e, sprendžiant pagrindinių laisvų pažeidimus. Be to portalas turėtų būti platforma, teikianti informaciją apie priemonės egzistuojančias pagrindų laisvų srityje ir tai turėtų daryti kartu su Europos parlamento peticijų komitetu, nacionalinių žmogaus teisų institucijomis, nacionalinėmis institucijomis, teisingumo ir žmogaus teisų teismais ir kitomis tarybos, Europos tarybos institucijomis. Tokiais atvejais, kai hartija nėra taikoma komisija, <clears throat> analizuoja, kaip pagrindinių laisvų pažeidimai valstybės narėse gali būti nukreipti į atitinkamas nacionalinės institucijas. Mūsų vaidmuo šiame seminare pasiaiškinti, kaip institucionalizuoti tokį mechanizmą. Manau, kad žengti yra keli svarbus žingsniai komisijos pusėje, informuojant piliečius apie pagrindinės laisvės. Kai kurios žingsnius reikia paminėti. Komisija e, sustiprino informacinę veiklą apie pagrindinių laisvių e, hartį ir galimybės įsikišti. Komisija taip pat turi užtikrinti, kad paaiškinimai būtų teikiami skundo autoriams, o atitinkamos šalis taip pat būtų informuojamas. Kaip jau minėjau, vaiko teisės dažnai nėra gerai žinomas, nėra plačiai žinomas ir todėl paaiškinimai turėtų būti pateikti lengvai suprantama kalba, kad ir vaikai tai suprastų. Kitais atvejais, kai komisija reaguoja individualius skundus, kai tai nėra jos kompetencija. Reikėtų pateikti informaciją lengvai suprantama kalba. Komisija taip pat turi teikti informaciją ir mokymą teisininkams ir nacionaliniams institucijoms, skaitant teisėjus. Reikia palaikyti ryšius su Europos tikslais civilinės ir komercinės teisės rytyje, taip pat baudžiamosios teisės rytise ir Europos teisingumo formų. Baigdama norėčiau paminėti problemas, kurias šiandien aptarsime. Pastarojo meto krizė eurozonoje, žinoma, gimdo tendencijas ES disintegruotis ir atrodo, kad visas Europos e, projektas jam kyla grėsmė. Todėl mūsų vaidmuo yra užtikrinti, kad ES prieartėtų prie piliečių kiek galima daugiau ir vienas iš būdų yra mūsų rankose. Mes galime informuoti Europos visuomenę apie pagrindinės laisvės ir apie veiksmingus būdus jas apsaugoti pastarame tą situaciją, kai komisija gali priimti tik tai trečdalį laiškų su skundais yra nepriimtina. Yra pavojus, kad piliečių supratimas apie hartijos taikomą sritį ir ta, taikymo mastą tiesiog na, nuvilia pačią Europos Sąjungą ir tai yra labai negerai ypač šiomis dienomis, kai ES susiduria su kitais didžiuliais iššūkiais. E, taigi labai ačiū, pane pirmininkė, už kvietimą. Aš manau, kad šis seminaras bus labai e, naudingas, kalbant apie šias problemas ir visiems dalyviams linkiu vaisingų diskusijų. Ačiū uždėmesi. E, grazie a te, collega Benova. Ačiū kolegiai Benovai. Norėčiau visus informuoti, kad mūsų darbas vyks taip, jog pirmiausia išklausysime visų mūsų svečių, o po to galėsite užduoti klausimus arba pasisakyti visi kiti salėje esantys ir norintys tą padaryti. pas, čia susirinkę ir ekspertų, kurie nebejotinai norės ką nors pasakyti. Taigi, po to, kai pranešėjai pakalbės, bus numatytas laikas diskusijai. O dabar profesorius Tesaudo, prašau. Aš dėkoju Jums už kvietimą atvykti į šią diskusiją. Man ten, tenka mm, garbė domėtis šią hartiją jau labai seniai. Aš dirbau ir Europos teisingumo teisme ir dabar dirbu Italijos konstitucinėme teisme. Šią hartiją galiu lyginti su įvairiais teisiniais tekstais. Kol kas tai yra tik popieriaus gabalėlis, tačiau jį galime užpildyti gyvenimu. Uh, Galime jį įgyvendinti kiekvieną dieną ir ta, šį darbą turi dirbti teisėjai, administratoriai, visi tie, kurie gali ir privalo tą padaryti. Hartija gimė sunkiai, jos atsiradimo procesas labai ilgas Na, o pagrindinės teisės buvo užfiksuotos sutartyse. Bet e, sutartyse tai nebuvo taip aiškiai pasakyta. Negalima sakyti, kad Hartija gimė lengvai. Ji kurį laiką egzistavo tarsi beorėje erdvėje. Ir daug metų uh, ji buvo kažkas tokio, ko niekas iki galo ir nesuprasdavo. Yra tokia hartija, bet kaip ji taiki, taikoma, kaip ją aiškinti, niekas taip tiksliai nežinojo. Visi, kurie dirba bendrijos teisės rytyje, žino, kaip atsirado hartija. Kai buvo pasirašyta Lisabono sutartis, hartija tapo instrumentu, konkrečiu instrumentu žmogaus teisų gynimai. Kodėl Lisabonos sutartis buvo tokia svarbi? Na, Lisabonos sutartį galėčiau pavadinti, palyginti su šampano butelio atidarimu. Visų lūkesčiai buvo didžiuliai. Iš pradžių juk buvo sakoma, kad Hartija nieko neverta, bet tai netiesa kai buvo pasirašyta Lisabono sutartis, jos statusas tapo prilygintas sutarties statusui. Ji tapo realia. Spauda, bet ne tik spauda, kūrė didžiulius lūkesčius. Ir ne visuomet, žinoma, tos lūkesčius galima iškart įgyvendinti, kai lūkesčiai nuviliami, atsiranda toks tuštumos pojūtis. Ir man atrodo, kad būtent šioje fazėje mes dabar ir esame atsidūrę. Visi arba dauguma galvojo, kad ši hartija bus absoliutus visų pagrindinių teisų apsaugos instrumentas. Jau tada, kai Nicoje buvo ji pasirašyta. Nicos hartijos taikymas buvo didžiulė problema taikant bendrijos teisę. Teisė ne visuomet yra taikoma, kartais jos tiesiog niekas nenori taikyti tam tikrais momentais. Ir pirminėje hartijoje, ir paskesniuose tekstuose jau po Lisabono sutarties yra tokių formuluočių, kurios verčia žmonės sakyti, kad nieko naujo neatsitiko, atsakomybių pasidalimas ES liko toks, koks ir buvo ir tikrai labai sunku išaiškinti piliečiams, kas dabar yra geriau, jeigu mes anuomet pasakojame, kad žmogaus pagrindinių teisų hartija bus tas universalus vaistas nuo visų lygų, nuo visų pažeidimų, tai dabar staiga paaiškėja, kad tos hartijos daug kuriais atvejais negalima taikyti, nes egzistuoja kita bendrijos teisė, kuri tuo metu yra pirminė Mes turime ir ES žmogaus teisų hartiją, ir atskiras nacionalinės konstitucijas, kuriuose pagrindinės teisės yra įtvirtintos. Taigi tai yra, tos, tai yra tas pagrindinių teisų apsaugos įvairiais lygmenimis principas. Ir žmogus turi pasirinkti tą instrumentą, uh, kuris jam tuo metu garantuos pačią geriausią apsaugą ir turi pasirinkimą tarp trijų skirtingų mm, dokumentų. Na, aš čia per dešimt minučių tikrai neišaiškinsiu, kaip tos iliuzijos atsirado, bet aš labiausiai kaltinčiau spaudą. Spauda nenori aiškinti sudėtingai, jai reikia labai stiprių, labai ryškių pasisakymų. Todėl faktas, kad piliečių žmonių gaus teisų hartija tapo sutarties dalimi, jiems buvo labai stiprus, labai stiprus pasakymas, tačiau kad tai te buvo kitų bendrijos egzistuojančių teisės aktų papildymas, šito jie nenorėjo pastebėti. Didžiulė atsakomybė tenka universitetų dėstytojams, profesoriams, kurie aiškina, kaip veikia ši hartija, nes būtent jie nurodo kryptis, uh, jauniems žmonėms, kuriomis reikia eiti tam, kad teisės būtų garantuotos visais lygmenimis. Manau, kad profesoriai patys juk ir sugalvojo tas e, pagrindinės teises, kovodami už žmonių teises ir, ir jie kai ką sugalvojo, na, įsivaizduoti tikėdamiesi, kad taip bus, norėdami to, bet tai nebūtinai atitinka realybę. Ir dabar tenka didžiulė atsakomybė, kaip informacija bus perteikiama jauniems žmonėms. Jauni žmonės surpte susirbė viską, kas jiems yra sakoma. Kitas dalykas gandų žinių skleidimas. Tai vyksta žaibiškų greičių. Buvo paskelbta žinia, kad pagrindinių teisų apsauga yra absoliuti nuo to momento, kai įsigaliojo Lisabonos sutartis. Tačiau taip, juk nėra pirmieji teismo sprendimai ne tik Italijoje, bet ir visur kitur jau yra. Ir visa tai rodo, kad problemos, kaip buvo, taip ir tebe egzistuoja. Nicos hartija daro tiesioginį poveikį ir atsirado tam tikra netgi ginčių kultūra, kaip priešinami principai, normos ir panašiai. Bet visa tai yra labai neproduktyvi diskusija. Kodėl Nicos hartija dabar taikoma tose srityse, kuri apskritai neturi būti taikoma? Čia jau atsakomybė tenka teisėjams ir prokurorams. Italijoje, pavyzdžiui, jau daug mėnesių skirtingai buvo aiškinami tie patys principai nu, konstitucinėme teisme ir paprastuose teismuose. Sakykime, teis, konstitucinis teismas iškart pasakė, būkite atsargus, jūs pernelyg plačiai, pernelyg stipriai aiškinate pagrindinių teisų hart, hartiją, Nicos pagrindinių teisų hartiją. Na, dabar jau at, įvyko šioks toks atšalimas tos hartijos atžvilgių. At jie tarsi yra nusivilta. Ką daryti? Pritarsiu poniai Benovai, reikia pradėti nuo mažiausių. Jau vaikai turi žinoti, kokias jie turi teisės. Galima pradėti nuo paprasčiausių paveikslėlių knygelių, kuriuose išaiškintume, kas yra Nicos hartija, kokios yra teisės, kurios ja yra apsaugomos, kaip reikia gyventi su kitais žmonėmis, sugyventi su įvairių sluoksnių, rasių, lyčių žmonėmis. Mūsų darbas turi prasidėti jau čia. Kaip matote, užduočių turime nemažai. Na, o advokatai yra tas tarpininkas tarp piliečių ir teisės ir reikia nepamiršti neteisinių instrumentų, kurie gali būti labai efektyvai taikomi. Na, sakysim, kad ir peticijų komitetas yra vienas iš tokių instrumentų. Taigi, aš nepa, nesiliausiu pa, nuolat kartoti, kad svarbiausia yra tinkamas teisėjų, žurnalistų, advokatų ir kitų šios ryties žmonių išsilavinimas. Na, aš žinoma, esu profesorius, tai nenoriu čia jau dabar taip visai įsigilinti į šį reikalą. Tačiau tie, kurie taiko teisę, tai yra tarpininkai tarp teisės ir piliečių. Jie yra tas filtras, pro kurį praeina visų piliečių skundai. Ir to filtro kokybė yra labai svarbus dalykas. ES yra vertybių bendruomenė. ir teisingumo srityje integracija yra didžiulė, jinai yra didesnė negu bet kokioje kitoje srityje. Na šiuo metu reikia nukreipti dėmesį ir visus resursus būtent į šią sritį. Ačiū Jums, kad klausėte. Grazie a lei, professore Tesauro, mi permetto di. Ačiū kolega profesoriau Tesauro. Aš tikrai pritariu Jums, man atrodo, kad mes turime išvystyti bendrą teisės kultūrą visiems tiems, kurie dirba teisės srityje. Jie turi remtis bendrais principais. Ir neseniai buvo pateiktas įstatymo projektas biudžeto komitetui dėl bendro e, išsilavinimo teikimo dirbantiems teisės srityje. Dabar kolega Van Erp iš Maastrichto universiteto. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti už kvietimą dalyvauti šiame renginyje. Ponios ir ponai, kai kalbame apie žmogaus teisės, visų pirma turime asmenį, asmenų privatumą, įtariamųjų apsaugą, vaikų teisės Bet viena pagrindinių e, žmogaus teisų taip pat yra ir teisė į nuosavybę. Ir ypač šiomis dienomis, kuomet ekonominė padėtis yra tokia sunki, kartais ima rodytis, kad mūsų laukia dar vienas išbandymas susijęs su bankų krize. Uh, Taigi, kokias teisės turi mūsų piliečiai ekonominės krizės sąlygomis, e, kalbant apie jų nusavybę? Hartijos 17 straipsnis e, nustato ir apibrėžia teisės į nusavybę. Ten pasakyta, kad visi, kiekvienas žmogus turi teisę naudotis savo teisę tai įgytų turtų ir palikti jį kitiems. Taip pat pasakyta, kad nega, iš žmonių negalima atimti turto visuomeninio intereso vardan, išskyrus tais atvejais, kai tai numatyta įstatymu. Tai grindžiama žmogaus teisų konvencijos e, protokolo pirmojų straipsnių ir, ir, ir tas minėtas pagrindinių teisų hartijos straipsnis yra įkvėptas tos konvencijos. Jūs tikriausiai dvie, klausite savęs, kaip teisė į nusavybę susijusi su ES teisė. Juk mes kalbame apie pagrindinės teisės tik ES institucijų kontekste. O, sakyčiau, kad ta teisė labai susijusi. Norėčiau prisiminti 79 metų teisingumo teismo sprendimą, kuomet teismas konstatavo, kad teisė nusavybė yra, yra viena pagrindinių teisų Europos Sąjungoje. Taip pat noriu priminti, kad yra e, e, daug nuostatų šioje, šiuo klausimu. Pavyzdžiui, e, galime kalbėti apie nemokumo, e, nemokumo atvejus reglamentuojančius įstatymus. Taip pat e, cituojant ES e, funkcionavimo teis, sutartį Ten pasakyta, kad valstybės narės rūpinasi šią teisę ir tai yra labai plati formuluotė, tačiau nacionalizacijos ir privačios nusavybės klausimus sprendžia ir reglamentoja valstybės narės. Kaip tai gali, e, kaip piliečiai gali pajusti tokių nuostatų gyvenimą per ES teisės aktus, taip pat nemokumą reglamentuojančius įstatymus, kurie apima ir nusavybės klausimus. Tačiau piliečiai gali susvirti su šia sritimi ir kitais atvejais. Aš pabandysiu juos pristatyti. Per dešimtį minučių turėsiu kalbėti tik tai pristatyti e, situaciją. Visų pirma, keturios pagrindinės teisės. E, steigimosi teisė. Teisė įsigyti. E, antrą būstą kitoje valstybėje nei toje, kurioje gyvenate. Ir čia susidursite su daugybė problemų. Pateiksiu tik vieną pavyzdį. Antro būsto e, savininkai e, įsigyjantis būstą Ispanijoje susiduria su leidekostas e, įstatymo nuostatomis Tai yra, jie apie tų nuostatų egzistavimą sužino tik po to, kai įsigyja nusavybę ir iš jų tie namai, tie būstai atimami visai, už tai nekompensuojat. Kalbame ne tik apie antrą būstą įsigijančius uh, užsieniečius Ispanijoje. Ispanijoje patiems ispanams iškyla problemų šioje srityje, o ko, kalbant apie užsieniečius įsigijančius būstą kitose šalyse, kitoje šalyje, tuomet ima galioti ES teisės aktai tokiuose situacijose. Ir galbūt ES turėtų imtis iniciatyvos ir pristatyti piliečiams tam tikras tam tikras e, viešosios teisės nuostatas ir uh, E, kaip sprendžiami teisės nusavybę pažeidimo atvejai. Tai yra, e, es institucijos turėtų siekti užkirsti kelią tokiems pažeidimams, užtikrindamas, kad, pavyzdžiui, informacija apie e, šios ryties teisinės nuostatas būtų plačiau žinoma. Kita sritis, kur vis auga problemų skaičius, yra teisė į pensiją. Ekonominės krizės e, situacijoje e, daromas spaudimas vyriausybėms, profsąjungoms, įmonėms, pagyvenusiems žmonėms, susitaikyti su tuo, kad pensijos mažinamos. Žinoma, jeigu pažvelgsime į Europos žmogaus teisų teismo precedentų teisę, tai teismo sprendimai, e, tai teismas savo, kad lūkesčiai, tikėjimasis, kad esi apsaugotas, nėra dar tikroji apsauga. Ir kai, inve, kai moki pinigus į fondą daug metų, m, paskui logiška tikėtis, kad gausi pensiją. Žinoma, ekonominė krizė verčia karpyti pensijas, tačiau tai turėtų būti kraštutinė priemonė. Vėlgi galite savęs klausti, kaip e, tai atsiliepia pagrindinių teisų Tai kaip tai susijęs su pagrindiniu teisų hartija. Kai finansų ministrai svarsto taupimo priemonės konkrečioje valstybėje narėje, tai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 Norėčiau apibendrinti savo pasisakymą ir toliau tęsti. Kalbėjau apie pensijas, teisęs į pensiją. Žinoma, valstybė pati gali nustatyti tokią pensijų ir teisų į pensiją sistemą, kokią mano esant tinkama, bei kurti savo socialinės rūpybos sistemą. Tačiau, kai ta sistema sukūriama ir žmonės ją investuoja pinigus jie, jie ne tik pagristai tikisi kažko iš tos sistemos, bet jie įgyja teisės, jie turi teisių į tą sistemą ir jie įgyja teisės į nusavybę pagal 17 straipsnio nuostatas ir taip pat pagal žmogaus teisų konvenciją. Ir tos nusavybės iš jų atimti negalima. Žinoma, kai ekonomikos padėtis yra katastrofiška, gali nebelikti kito pasirinkimo. Tačiau, kaip jau sakiau, tai turėtų būti kraštutinė priemonė. Paskutinis žingsnis, nes žmogaus teisės, net griūvant ekonominiai sistemai, neturi išnykti. Žmonės išlaiko teisės, ypač situacijoje, kuomet kur jų padėtis yra sudėtinga ir jie turi teisę į pensiją, nes jie yra vyresnio. Jeigu galvame apie pagyvenusius žmonės, tai jie visą gyvenimą dirbo ir kūrė tą visuomenę, kurią turime šiandien ir kurioje gyvename. Taip pat noriu pacituoti Hartijos 25 straipsnį, kur, kalbant apie pagyvenusių žmonių teisės, pasakyta, kad sąjunga pripažįsta ir gerbė pagyvenusiųjų teisę gyventi oriai, savarankiškai ir dalyvauti socialinėme ir kultūrinėme gyvenime. Kaip gali oriai ir savarankiškai nepriklausomai gyventi, jei pensija, kurią kaupiai visą gyvenimą, iš tavęs yra atimama. Žinoma, čia reikia subalansuojančių situaciją priemonių. Aš suprantu tai. Tačiau nereikėtų visko šios situacijos, su šią situaciją susitaikyti per nelik lengvai. E, ką tik tai buvo e, išsijungę mikrofonai. Ir aš prieš tai kalbėjau, kad valstybių narių, pra, kartais Europos, Sąjungos, Europos Sąjunga prašo valstybių narių įnešti savo indėlį ekonominės krizės laikotarpiu ir kartais kišasi į, į tas priemonės. Ir būtent Europos parlamentas, atstovaujantis Europos piliečius, turėtų rūpintis, turėtų ypač rūpintis, kad tie silpnieji, kuriuos jie atstovauja ir kurių balsas yra menkai girdimas, būtų tinkamai apsaugoti. Grazie, profesore, e ancora scusa per l'inconvenienza. Dėkojame profesoriau, atsiprašome už tą techninį nesklandumą. Na, o dabar kalbės profesorė Elspeth Gilt. Labai ačiū už kvietimą į šį seminarą skirtą labai svarbiai temai, būtent kaip komunikuoti, kaip aiškinti hartiją ir kaip spręsti skundus susijusius su e, teisėmis ir rasti sprendimų problemams. Man tikrai malonu e, pasisakyti šiame seminare. Pirmiausia, kaip e, numatyta programoje, pateiksiu pavyzdį. Vieną vakarą jie mane primušė, nežinau kodėl nuvedė, nuvedė mane į kambarį, kur buvo telefonų ir primušė. Iš pradžių buvo du, paskui atėjo dar du, viskas vyko naktį. E, mes negalėjome mėgoti. E, mes triukšmavome naktį ir dėl to jie mus e, suėmė. Jų buvo daug, jie jie mušė lasdomis, trys ar keturi policininkai mušė lasdomis. Ar tai yra Gaddafio Libija? Ne, dėja ne. Tai yra skundas, kurį pateikė vaikas su, e, Graikijos sulaikymo centre. Ir tai yra e, pateiktas pavyzdys ES leidinyje. Tokie kaltinimai visiškai atitinka e, Graikijos ombudsmeno pranešimą apie užsieniečių sulaikymo sąlygas Graikijoje. Taip pat ir atitinka žmogaus teisų teismo tris sprendimus per, priimtus per praėjusius aštuonis mėnesius apie sulaikymo sąlygas Graikijoje. Ir taip pat Europos tarybos e, vyriausiojo komisaro e, žmogaus teisėms ir kitų pranešimų apie kankinimus. Žmogaus teisų stebėjimo agentūra kreipėsi į Frontex agentūrą, kuri koordinuoja ES sienų pasieniečių darbą, kad jie nebeperduotų sulaikytų asmenų graikų kolegoms prie Graikijos Turkijos sienos, nes jie suprato, kad tie žmonės, kuriuos jie sulaikys, bus e, laikomi tomis, tokiamis sąlygomis, kurios pažeistų ketvirtąjį Hartijos straipsnį, kur draudžiama kankinti žmonės arba laikyti e, pažeminančiose sąlygose. šis klausimas e, patenka ES teisės e, taikymos rytį. Rugsėjo 22 dieną paskelbtas Frontex pranešimas spaudai e, sakė, kad tai nėra ES teisės taikymo sritis ir sulaikymo sąlygos Graikijos sulaikymo centruose yra nacionalinės teisės dalykas ir tai turi E, tuo turi užsimti Graikijos e, institucijos, todėl Hartijos ketvirtasis straipsnis nėra taikytinas. Ir Frontex agentūra teigia, kad ji neturėtų e, nurodinėti valstybė narių pasieniečiams, kurie yra jų koordinuojami, kad jie toliau neperduotų sulaikytų asmenų Graikijos pareigūnams. Komisarė Melmstrom taip pat pateikė, pateikė savo pareiškimą savo tinklaraštyje, patvirtindama, kad ji aptarė e, šią situaciją su žmogaus teisų stebėjimo e, agentūra ir kad reikia daryti greikiai spaudimą, jog, kad jį pagerintų sulaikymo sąlygas. Tačiau iš esmės jį sutiko su Frontex agentūra, kad tai buvo nacionalinės teisės reikalas. Kita diena generalinis Europos teisingumo teismo advokatas byloje pavadintoje NS pateikė savo nuomonę, šią sprendimą aš dar neturime, bet pateikė nuomonę, ar prieglopščio prašytojai, kurie kreipėsi į teismą dėl Britų vyriausybės sprendimo gražinti į Graikiją yra ES teisės taikymos rytyje. Ir advokatas teigia, kad iš tikrųjų hartija turi būti taikytina, taikomas ketvirtasis straipsnis, atsižvelgiant į sulaikymo sąlygas, kurios yra gerai aprašytos, e, būtent Graikijoje. Todėl hartija turi būti taikoma pirmoje eilėje palyginti su Dublino e, sustarimus, kad valstybės narės negali prieglušio prašytojų siūsti iš šalies, kur yra sulaikymo sąlygos padorios, į e, Graikiją, nepažeisdamas Hartijos. Todėl pagal generalinio advokato nuomonę dar reikės e, palaukti, kad sužinotume, ar Teisingumo teismas sutiks su tokia nuomonė. Tačiau tokia nuomonė rodo, kad e, iš tikrųjų sulaikymo sąlygos Graikijoje patenka į Hartijos taikymos rytį, kai kalbama apie tai, kur prieglobšio prašytojai e, galėtų pateikti savo prašymus ir kas e, su jais turėtų būti daroma. Įdomu pastebėti iš Human Rights Watch ataskaitos, kad tarp ES piliečių, kuriems rūpi šie klausimai, tai yra Vokietijos uh, E, pasieniečiai, kurie dalyvavo Frontex veiks, akcijoje prie Graikijos ir Turkijos e, sienos, kai jie sužinojo apie sulaikymo sargas, jie paprašė savo valdžios Berlyne duoti jiems e, leidimą neperduoti sulaikytų asmenų Graikijos pareigūnams. Dėl to po to vokiečių pasieniečiai toliau nebepanaudojami e, vykdant šios pareigas, nes ES piliečių negalima reikalauti pažeisti ketvirtą hartijos straipsnį. Tačiau kokios yra priemonės žmonėms prieinamos šiuo metu? Institucijų atsakymas yra nelabai patenkinamas. Frontex agentūra sako, kad tai yra nacionalinės teisės reikalas, ir jie toliau e, pareigūnams dirbantiems Turkijos Graikijos pasienyje sulaikytus asmenys perduos ir toliau Graikijos pareigūnams. Komisarė pritarė tokiai nuomoniai. Rugsėjo 7 dieną BBC kompanija paskelbė, kad reaguojant į Junktinių tautų dar nepaskelbtą ataskaitą dėl sulaikymo sąlygų Afganistane, NATO lyderiai, vadovaujantis e, kariškiams Afganistane, uždraudė sulaikytosius NATO e, pareigūnų perduoti Afganistano pareigūnams nes sulaikymo sąlygos yra labai blogos. Tai vėlgi Hartijos ketvirtojo straipsnio klausimais. Negalima perduoti žmonėms kitiems pareigūnams, kito, kitos šalies institucijams, jeigu žinai arba manai, kad jie bus kankinami ar baudžiami, pažeminant jų žmogišką jaurumą. Taigi, ES yra e, sudėtinga situacija. Ir e, Hartijos ketvirtas straipsnis, kuris taikomas, e, jo laikomasi NATO Afganistane. O tai ir jie neperdoda sulaikytojų asmenų asme, Afganistano pareigūnams, nors tie žmonės juos iš tikrųjų šaudė. Tačiau yra pasieniečiai prie Graikijos-Turkijos sienos, kuriems vadovauja Frontex, kuris sako, kad ketvirtas straipsnis nėra taikomas. Taigi tai rodo, kaip mums reikia pasistengti, kad e, hartija būtų taikoma veiksmingai ir apsaugotų nelydimus vaikus Graikijoje, taip pat ir žmonės, kurie nori nusipirkti, pavyzdžiui, antrosius namus kitoje valstybėje narėje. Labai ačiū uždėmesi. Grazie a lei per il contributo. La parola. Ačiū už jūsų pasisakymą. O dabar suteiksiu pro, žodį profesoriui Žampol Žakė. Žuduo. Ačiū pirmininkė. Tęsdamas jau užsakytas mintis, norė, nenorėčiau dar labiau komplikuoti temos ir pasakyti, kad Graikijos e, atveju Belgija nuteisė Strasbūrė veikiantis žmogaus teisų teismas dėl to, kad ji Dublino reglamentą kad jį pritaikiusi Dublino reglamentą išsiuntė į Graikiją asmenys, kurie ne, neteisėtai pateko į Graikiją ir paskui atvyko į Belgiją. Taigi, tai sudėtinga padėtis. Ir viena vertus tai yra paradoksas, nes juk Hartija buvo parengta kaip instrumentas, kuris turėtų supaprastinti padėti piliečiams. Prieš Hartijos atsiradimą pagrindinės teisės buvo užtikrinamos remiantis labai sudėtinga e, teisingumo teismo e, jurisprudencija. Ir žmonėms be ekspertų pagalbos buvo sunku susigaudyti. Aš pamenu, kad būtent tai buvo de deklaruojama ir kad tuo metu Žiosios Britanijos atstovas pareiškė, kad visose e, Junktinės karalystės policijos e, nuovadose reikės parengti teisų, kur, nu, suteikiamų žmonės pagal, pagal pagrindinę žmogaus teisų hartiją sąrašą. Tačiau s, s, sistema yra, situacija yra sudėtinga, sistema yra sudėtinga ir aš norėčiau aptarti porą aspektų. Visų pirma, sudėtinga yra dėl to, kad yra labai daug teisės šaltinių pagrindinių teisių srityje. Hartijos šeštajame straipsnėje yra įtvirtinti bendrieji teisės principai paremti konstitucinę e, tradiciją ir konvenciją. Taip pat galioja Europos žmogaus teisų konvencija. Ji taikytina hartijos atžvilgių, ypač tais atvejais, nes kai kurios teisės yra tos pačios. Ir yra Europos žmogaus teisų konvencijos taikymo etapai, kuri, kuomet ta konvencija taikoma tiesiogiai. Tai kaip jūs įsivaizduojate, žmonės, piliečiai galėtų suvokti, kada koks dokumentas galioja? Uh, dar vienas aspektas, kuris jau buvo aptartas. Tačiau sistema yra sudėtingesnė dar dėl to, kad reikia suvokti, kam, kokiais atvejais ta hartija taikoma. Ji taikoma ir ES institucijoms. Tai dar yra palyginti paprasta. Ta hartija taikoma valstybėms narėms, kuomet jos įgyvendina ES teisės aktus. Ir būtent čia situacija tampa tikrai sudėtinga. Hartijoje yra įrašyta, kad tai įrašyta, nes buvo norima, kad būtų plačiau interpretuojama, plačiau, plačiau taikoma teisingumo teismo jurisdikcija. Ypač, e, kuomet kalbame apie ES teisės aktų įgyvendinimą, jų gyvendinimo užtikrinimą. Ir kuomet įgyvendinami ES teisės aktai, kaip, e, kai valstybės narės privalo gyventinti direktyvą ar imtis priemonių pagal reglamentą, taip pat galioja hartija. Tas piliečių irgi aišku, tą įmanoma suvokti. Tačiau mano kolega kalbėjo, mano kolega kalbėjo apie Frontex agentūrą. Ir čia jau e, tos hartijos įgyvendinimo aiškinimas nueina toliau. Galiu priminti neseną atvejį Zain Wignenstein. Teisingumo teismas e, paaiškino, kaip reikėtų dirbti ir kaip reikėtų įgyvendinti tuos, e, tuos principus. E, civilinio statuso atvejais Austrijoje, kuomet e, asmuo, kurio atvejais buvo nagrinėjamas, e, turėjo teisę į tam tikrą statusą. Kompetencijos čia suteikiamos Austrijai. Europos Sąjunga kompet, neturi kompetencijų toje srityje, tačiau tuo konkrečiu atveju mes kalbame apie e, aristokratišką karališkos šeimos asmenį, kurios kuri, kurios, kai kurios laisvės buvo suvaržytos, jis negalėjo e, laisvai disponuoti savo banko sąskaitą. Taigi, kokie teisės aktai šiuo tuo atveju taikomi? Teisingumo teismas nusprendė, kad reikia taikyti hartijos e, principus Taigi, ta padėtis tikrai sudėtinga. Ir vėlgi, kalbant apie e, žmogaus teisų konvenciją, žmo, ji galioja visais atvejais, skirtingai nei hartija. Ir ji galioja įvairiais lygmenimis. Ar pris, prisiminkime Gnes valstijas. Pradžioje teisės, kur teisės, kurios, kurias garantavo JAV e, konstitucija, buvo užtikrinamos tik federalinės valdžios lygmenių. Valstijose galvoja, kit, galioja kitos teisės. Taigi, to, tokia yra federalinės valstybės situacija. Ja sunku pakeisti. Kaip elgtis šioje situacijoje? Kokia yra išeitis? paprastai, elgtis kaip jungtinėse valstijose, tačiau, kad tai susidarytų tokia padėtis, tai reiktų e, pilietinio karo. Ir hartija taikoma ES ir valstybėms narėms vienodai. Reikėtų peržiūrėti sutartis ir užtikrinti, kad hartijos taikymas būtų visuotinas ir vienodas. Na, tuo tarpu galima spręsti e, viską atsižvelgiant į galiojančių teisės šaltinių įvairovę. Dar kartą pakartosiu, piliečiams ypač sunku, ypač svarbu susigaudyti, kokiu teisės šaltiniu jie e, remiasi ir ko jie siekia. Reikia portalo, kur būtų paaiškinta informacija, vis, visą tai būtų paaiškinta kada galioja hartija, kada galioja Europos žmogus teisų konvencija ir kiekvienos teisės atveju, kiekvienos konkrečios e, turimos teisės atveju paaiškinti situaciją. Kalbant apie toliau, e, taikymo apreptis šis aspektas visada bus e, interpretuojamas, aiškinamas teisme konkrečiu atveju ir niekada nebus tikslaus išaiškinamo. Pavyzdžiui, prisiminkime Frontex agentūrą. Be bejonės parlamentas aiškinasi, ar pagrindinių. Arba ar Frontex privalo įgyvendinti pagrindinės teisės, tą reikia išsiaiškinti. Ar Hartija tuo su agentūros atveju galioja ar ne. Antra, ką reikia padaryti, sukurti sistemą, kurioje, kuri nepaliktų jokių spragų. Reikia savos rušies atsiskaitimo ir klyringo uh, e, institucijos, kuomet būtų aišku, kad kuri, kuomet, pavyzdžiui, e, jeigu institucija, kurią kreiptasi, nėra kompetitinga, jį pasakytų, tai ne mūsų kompetencija, mes e, šį atvejį, šį skundą siunčiame į Prancūziją, į žmogaus teisų gynėjo instituciją Prancūzijoje. Ir galima to pasiekti ir nerengėt e, kažkokio išaiškinimo teksto, bet galima šiuos klausimus spręsti ir neoficialaus, neformalaus susitarimo pagrindu. Bet svarbiausia, kad piliečiai žinotų apie visą, apie savo teisės, kad jie gautų atsakymą ir nelaikytų komisijos ar parlamento kažkokių monstrų, jeigu ypač gautų atsakymą, atsiprašome, čia ne mūsų e, reikalas, kreipkitės kitur. Svarbiausia, kad žmogus gautų atsakymą, į ką jis turi kreiptis, kad gautų atsakymą, kurio ieško. Iš principo, hartija bendrais bruožais taikoma visiems sektoriams, visoms ES veiklos rytims ir valstybėms narėms ir ES sutartyje numatyta sankcijų procedūra, jeigu hartija nuolatos ir grubiai pažeidinėjama. Tačiau man atrodo, kad pastaruoju metu e, į tokius atvejus nebekreipiama dėmesio. Net nežiūrinti tai, kad taryboje du trešdaliai narių, e, taryboje du trešdaliai narių tai, tai suvokia. Tai kalbame, čia kalbame apie nacionalinės kompetencijas ir valstybių narių veiklos rytę. Ačiū. To, uh, Ačiū. Dėkuoju visiems už puikius pasisakymus ir pranešimus ir dabar vyks diskusijos. Noriu E, pasakyti štai, kad peticijų komitete aš esu koordinatorė žaliųjų frakcijos. Mes kalbėjome apie žiniasklaidos, e, teisės į žiniasklaidą pažeidi, pažeidimus. Mes pasitelkėme Kopenhagos kriterijus ir gavome labai keistą atsakymą, kad Kopenhagos kriterijai yra aktualūs ir taikomi tik valstybėms kandidatėms, jeigu jūs esate kandidatė į ES Ir būtent tai peticijų komitete mus šokiravo. Turiu keturis kalbėtojus savo sąraše, paskui kitiems tik žodžiu, ponas Viktor Bostinaru. Ačiū pirmininkė. Aš noriu į, labai nuoširdžiai padėkoti visiems e, specialistams čia esantiems ekspertams už jų pristatytus konkrečių atvejų aptarimus. Man atrodo, tai svarbiau nei vicepirmininkės pareiškimas. Kodėl? Jūs patvirtinate, kad atotrukis tarp mūsų deklaruojamų politinių principų, taip pat ES teisės aktų ir sutarčių ir pagrindinių teisių hartijos bei realybės valstybėse narse. Tas atotrukis yra tikrai didelis, pavojingai didelis. Nes būtent dabar krizės laikotarpį žmonės tikisi daugiau iš ES. Kalbant apie verslą, vienintelė institucija, kuri yra kompetitinga interpretuoti ES teisės aktų įgyvendinimą, yra Venecijos komisija. Ir jau tris metus ES buvo pateikta įrodymų, kad ji pažeidė uh, E, pagrindinių teisių hartiją, tačiau tai buvo ignoruojama. Vienas atvejs tai žiniasklaidos laisvė Rumunijoje, žiniasklaidos laisvė Vengrijoje ir Vengrijos konstitucija. Visais tais atvejais komisija mums pasakė, atsiprašom, kištis negalime, mes galime kažką daryti tik tada, kai hartijo įgyvendinama dėgiant horizontaliosios teisės aktus valstybėse narėse. Bet noriu prisiminti Vengrijos konstitucijos atvejį. Venecijos komisija kovo 25-26 dienomis šiais metais paskelbė nuomonę 614 ir ten pasakyta, pagal Hartijos 51 straipsnį nuostatos skirtos institucijoms, ES agentūroms privalo atsižvelgti į subsidiarumo principą įgyvendinant tuos teisės aktus, tačiau ten taip pat pasakyta 25 punkte. Lisabonos sutartis hartijai numato tokią pat teisinę vertę. Ji yra tokios pat uh, teisinio statuso kaip ir sutartis. Tai reiškia, kad Hartija su visomis savo bendromis nuostatomis septintame skyriuje yra tiesioginio taikymo ir galiojimo valstybėse narėse, taip pat ir e, konf, konfl, teisės normų kolizijos atvejais. Privalu užtikrinti, kad e, ES, kad valstybių narių įstatymai atitiktų hartiją. Taigi aš kreipiuosi į čia esančius akademikus ir prašau jūsų paaiškinti, kokie yra hartijos teikiami privalumai ir ar ją reiktų suvokti kaip politinę deklaraciją, kaip, kaip kalbėjo komisijos narė Reding, nes mes norime, kad hartija būtų tinkamai gyvendinama ir kad komisija atitinkamai reaguotų, kai tai būtina. Uh. Ačiū. Aš antra e, sąraše, kurie gali užduoti klausimus ir tuo pasinaudosiu. Mano klausimas būtų toks. Jūs kalbėjote daug kartų apie tai, kad parlamentas gali veikti ir septintas sutarties straipsnis numato, kad parlamentas pirmasis turėtų reaguoti. Ir buvo sukretimas išgirsti anksčiausiame posėdėje peticijų komitete, kai komisarė Reding e, sakė, kad čia yra atominė bomba, bomba sutartyje. Man atrodo, sutartyje nėra bombų, tai yra straipsniai, kuris reikia panaudoti. Koks yra ryšys tarp antrojo sutarties straipsnio ir septintojo straipsnio. Turint galvoje pagrindinės e, laisvės. Ne, turint galvoje valstybių narių interpretacijos savo teisėje, nes skirtumų yra. Ką gali parlamentas čia padaryti? Ir antras dalykas, kurį noriu paklausti komitete, kartu su ombudsmenu kalbėjome apie teisę gauti dokumentus, skaidrumą ir panašiai. Ir parlamentas šią e, nekartą yra pasisakęs, kad e, komisija šiuos aspektus apleidus yra. Kas gali čia aiškiai apibriežti? tuos dalykus, nes Hartijoje teisė gauti dokumentus, taip pat teisė gerą administraciją taip pat yra paminėti. Ir ar tai, kaip tai taikoma, jeigu nėra specifinio ES teisės akto? Taip pat e, klausimas čia pasisakusiam prelegentams būtų tikriausiai ne pirmiesiams kalbėjusiems, kurie jau išėjo. Ir e, toliau Diana Volis gali užduoti klausimą. Labai ačiū, dėkoju prelegentams. Man atrodo, kad mes pradėjome suvokti problemos esmę, nes man atrodo yra sudėtinga mums kaip parlamentui e, nes tos teisės buvo per daug plačiai turbūt išdėstytos. Dabar reikia piliečiams e, turbūt sakyti, kad jūs manėte, kad e, turite teisų, bet iš tikrųjų jūs jų neturite. Tai yra labai sunku mums kaip parlamentarams e, suvokti. Turime du paralelius kelius tarp valstybinarių piliečių ir sąjungos piliečių tie takai atrodo niekad nesusikryžiuos. Ir čia aiškiai sakė prelegentai, kad ten, kur kalbama apie ekonominės teisės pagristas parinės laisvės, kurios vykdomas pagal direktyvas ir kur yra ryšys su pagrindinės laisvėmis, tai yra tam tikras susikryžiavimas, kur Europos institucijų e, veiksmų piliečiai gali tikėtis. Kaip ir tame scenarijoje, kur e, piliečiai neteisingai yra mm, e, sulaikymo centruose, su jais neteisingai elgiamasi ir panašiai. Aišku, kad yra toks kelių susikryžiavimas ir dabar, kaip siūloma, grįžti ir e, sakyti piliečiams, kad ne, jūs tų teisų neturite, tai iš tikrųjų prieštarauja tam, ką aš esu patyrusi kaip teisininkė ir kaip politikė. Mes iš tikrųjų turėtume išplėsti teisę, o ne ją mažinti. Ačiū, Diana. Turiu dar keturis e, kolegas, kurie nori užduoti klausimus. Pirmą norėčiau paprašyti trumpai atsakyti, e, po to leisiu užduoti kitus klausimus. Kas norėtų pirmasis pabandyti atsakyti? Labai ačiū už visus klausimus. Kai pagrind, dėl pagrindinių žmogaus teisų vaidmens, aišku, kad visą tai reikia vertinti pirmiausia politinėme procese. Bet po to, jeigu piliečiai skundžiasi, kad tam tikros pagrindinės laisvės nėra pakankamai apsaugotos tame politinėme procese dėl vienos ar kitos priežasties, tuomet jie turėtų turėti galimybę kreiptis į teismą ir paprašyti, kad teismas įsikištų. Žinoma, piliečiams e, tai yra sudėtinga. Sudėtinga apsispręsti, kada kreiptis į nacionalinį teismą ar, ar į Europos teismą, esant hartijos pažeidimams. Tačiau aš manau, kad e, kelių susikryžiavimai yra neišvengiami. Tai yra sistemos dalis. Nacionalinė teisė ir Europos teisė nėra visiškai atskiros teisinės rytis. Nėra jos visiškai atskirtos viena nuo kitos. Mes norime tam tikro mišinimo tam tikros rytis yra nacionalinės, kitos europinės, o kitos trečios rytis susilieja. Būtent e, tam ir skirta Europos e, teisė ir tam, tam ir yra Europos Sąjunga. E, dėl nusavybės turėčiau pasakyti, kad nusavybės apsauga, kaip minėjau pasisakydamas, yra saugoma Europos teisingumo teisės praktiko, teismo praktikoje. Tai yra nieko naujo tokia praktika jau yra, dar net buvo iki Hartijos patvirtinimo. Taip aš atsakyčiau. Ačiū. Norėčiau pasakyti porą dalykų. Visų pirma, pagrindinių teisų srityje nėra E, spragų. Svarbiausia žinoti, kokiu keliu eiti, kad užsitikrinti jų įgyvendinimą. Arba per nacionalinę jurisdikciją link Strasbūro teismo arba remiantis Hartiją į Luksemburgo teismą. Ir e, nereikia sakyti piliečiams, kad jie neturi teisų, bet nukreipti juos tinkamu keliu. Kitas dalykas. Kalbėjome apie vertybės ir penktąjį straipsnį. Norėčiau labai aiškiai ką pasakyti. Kalbame apie apsaugą išskirtiniais atvejais. Tačiau netiesa, kad Kopenhagos kriterijai yra nebeaktualūs nuo, nuolatinio teisų pažeidinėjimo atveju. Nes Lisabono sutartyje yra Kopenhagos kriterijai antrajame straipsnėje, kur kalbama apie vertybės. Ir jeigu tos vertybės yra pažeidinėjimos, jeigu valstybė narė ne kandidatė negali tapti tikrąją nare, o tikroji narė, jeigu tai daro, tuomet aktyvuojamos septintos straipsnio nuostatos. Taigi kalbame apie procedūrą, kuri iškilus pavojų taikoma ir kuomet tyriama situacija. E, valstybei pateikiama informacija, argumentai ir prašome jos spręsti tą padėtį praeitie tarsi nieko nebuvo. Aišku, Austrijos atveju buvo griežtai pasiel, pasielgta, tačiau iš dabar pastaruoju metu ramiausiai užmerkiamos akis į tai, kas vyksta. Ačiū, man tikrai labai patiko jūsų atsakymas. Toliau suteiksiu Jums galimybę pasakyti kitame raunde. Dabar e, ponės Argentinė rizikuoju užduoti tą patį klausimą, tai pasitengsiu kalbėti trumpai. Matome, kad komisija ir vis labiau ES institucijos, kitos institucijos ima e, galvoti, kad mūsų e, žmogaus teisų įgyvendinimo istorija yra puikia ir mes tarsi įmame taikyti dvigubus standartus žmogaus teisų diskusijose su, kit, su trečiosiomis valstybėmis ir diskusijose viduje. Mes reikalavome, kad kiti jų laikytųsi, o patys Kopenhagos kriterijų labai rimtai nevertiname. Manau, Vengrijos žiniasklaidos įstatymas arba tai, kaip žiniasklaidos, e, žiniasklaida gyvuoja Italijoje, yra tie atvejai. Jūs labai mandagiai kalbėjote, tačiau komisijos narė kalbėjo, kad ji nori, jog piliečiams būtų sutikta reikalinga informacija, kai jie beldžiasi į netas duris. Profesorė Gild kalbėjo apie žmogaus teisų pažeidinėjimą, kuomet kalbam apie žmonės bandžiančius patekti iš Turkijos į Graikiją. Noriu paklausti jūsų, paprašyti jūsų, kad pristatytumėte savo nuomonę šiuo klausimu plačiau, nes jeigu būtent taip įgyventinsime žmogu, pagrindinių teisių hartiją, tai mano galva mes einame netinkamu keliu. Ir jūs turėtumėte labai aiškiai suformuluoti savo perspėjimą mums ir išsakyti jį griežčiau. Uh, ačiū toliau, ponas Kešminas. Thank, thank you, Margaret. And um, I missed all of the presentations, so uh, I, I... Ačiū, man Aš ne, negirdėjau visų pasisakymų, aš atsiprašau, kad atėjau vėliau. Profesoriau Žakai, aš visiškai pritariu jūsų pateiktai situacijos analizai. Peticijų komitetas, svarstydamas peticijas, kuriuose komisija teigia negalinti nieko padaryti ar imtis veiksmų, dažnai konstatuojame, E, žmogaus teisų konvencijos nuostatas, kurią beros yra pasirašusios visos valstybės narės. Ir jūs teisingai minėjote šeštąjį straipsnį, kur kalbama apie žmogaus teisų paisimą, pagrindinės teisės. Ir mm, sankcijos, bausmės numatytos tik septintajame straipsnėje. Iš tiesų, e, sankcijos buvo panaudotos tik tai Austrijos atveju, kuomet Haideris sudarė koaliciją su krikščionimis demokratais ir taryba priminė Austrams apie jų prievalės pagal sutartis. Taigi, man atrodo, kad e, tų principų taikymas vyksta labai selektyviai. Iš principo mes reikalaujame, kad jie būtų taikomi Ispanijoje situacijoje, kuomet iš žmonių atimama žemė ir būstas visiškai be jokios galimybės gauti kompensaciją ir skūstis. Ir iš tikrųjų, kai žmonės persikėlėme iš vienos valstybės į kitą, pavyzdžiui, e, sudarė e, santokas tos pačios lyties asmenių, jiems ne, netaikoma ES teisė, pasitelkiami nacionaliniai aktai ir jų kaip ES piliečių teisės dinksta. Ir dar iškyla absurdiška situacija, kuomet žmonės patiria diskriminaciją dėl tautybės, kai jie negali balsuoti vietos rinkimuose. Ispanas gyvenantis Junktinėje karalystėje negali dalyvauti visuose rinkimuose, tik tai tam tikrose. Ir tokia pati situacija kartuojasi daugelį ES valstybių. Taigi, jeigu kalbame apie ES pilietybę, turime apibriežti, kas tai yra, turime apibriežti teisės, kurias apima ta pilietybė. Ir būtent čia iškyla problema mūsų piliečiams. Komisija sako, kad hartija bus taikoma tik tada, kai ji apims direktyvose ir reglamentuose aptariamus klausimus. Taryba nekreipia dėmesio į hartiją esminiais atvejais, kuriuos aš ką tik pristačiau. Tačiau parlamentas bando daryti toliau spaudimą. Koks būtų atsakymas šioje situacijoje? Uh, Dar du parlamento nariai nori pasisakyti ir po to ombudsmeno tarnybos atstovas kalbės ir Graikijos žmogaus teisų institucijos. Bet pirmiausia, Sara Latford. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Džiaugiuosi, kad šis seminaras surinktas kaip lybė komiteto narė, o ne peticijų komiteto narė. Ir mane sukretėlis, bet Gils, Gild e, pasisakymas, man atrodo, neįmanoma ginčyti, kad ketvirtas straipsnis netaikomas prieglošio teisėje. Yra daug, didelis kiekis Europos prieglošio teisės, galbūt ne tokia forma, kokią norėtų parlamentas, bet jis egzistuoja. Dublino reglamentas yra ES teisės dalis. Koks bebūtų tas suskryžiavimas įvairių sričių kaip sakė Diana, manyčiau, kad yra neginčitina, kad hartija turi būti taikytina prieglošio srityje. Ir man labai įdomi generalinio advokato nuomonė dėl Junktinės karalystės bylos NS, bet e, čia jau bus e, Strasbūro teismo sprendimas. Buvo tokia byla, kuri neleido gražinti į Graikiją e, asmens. Taip pat kalbant apie kankinimo ir kalinių pervežimo, nebuvo jokio ES atsako. Buvo parengtas geras pranešimas Europos tarybos parlamentinėje asamblėje ir e, kartu Europos parlamento. Tačiau ES apskritai visiškai niekaip nesureagavo į tokius pranešimus, kur buvo kalbama apie didžiulius konvencijos ir hartijos pažeidimus. Ir tie kankinimo atvejai ten žestai buvo tikrai akivaizdus. O žiniasklaidos teisės srityje, nacionalinių konstitucijų srityje, vėlgi šeštas ir penktas straipsnis e, aiškiai turi būti taikomi. Tačiau komisija sako, kad galbūt yra tam tikrų techninių sričių pagal audiovizualinę direktyvą, tačiau visiškai nekalbama apie ES vertybių pakirtimą pagal Lisabono sutartį. Taigi vyrauja ta diplomatinė klubinė kultūra ES, kur ES institucijos ir vyriausybės narės nesiryšta kalbėti ES teisės pažeidimus ir vertybės. Elgiamasi tarsi tai būtų kažkoks tarp vyriausybinis forumas. Ir iš tikrųjų su šiuo reiškiniu reikia kažkaip tai susidoroti. Ačiū. Ir paskutinis parlamento narys, ponas Sukoras. Ačiū, aš esu iš Rumunijos ir esu Libė komiteto narys. Gaila, kad ponios Beniovos nėra. Galbūt jį galėt man atsakyti, bet galbūt ir jūs galėsite atsakyti. Daugelį Europos šalių yra teisės aktų, kurie kalbama apie kolektyvinę kaltą. Ir pavyzdžiui, neseniai e, Serbijoje priimtas panašus įstatymas. Galbūt e, atsakysite man į dar vieną klausimą dėl šojom bylos Vengrijos pilietis. Ponas e, Laslo Šojamas, buvęs Vengrijos prezidentas, buvo sulaikytas pasienyje. Ir pagrindinių laisvų hartijos interpretacija buvo įdomi. Pasakyta buvo, kad jo atveju lais, judėjimo laisvė nebuvo pažeista, nes jis nebuvo įprastas pilietis, paprastas pilietis. Turime tik tai keletą minučių. Ponas e, Janas Hardanas gali pasisakyti. Labai trumpai. Ačiū, ponė pirmininkė, labai trumpai. Paprašiau žodžio tam, kad užduočiau klausimą Elspeth e, Gail. Gild. E, mane sudomint, tai, kaip jį pasakė, jį paminėjo, kad Graikijos ombudsmenas ėmėsi veiksmų dėl Graikijos institucijų veiksmų. Frontex yra ES agentūra ir e, ji nėra Graikijos ombudsmeno veiklos rytėje. Tačiau Europos ombudsmenas gali svarstyti skundus dėl Frontexo. Taigi klausimas, profesoriai, gal ar žinote, ar turite informacijos, ar, informacijos, ar kokios nors nevyriausybinės organizacijos, ar kas nors pagalvojo, kad būtų galima kreiptis į Europos ombudsmeną šiuo klausimu. Labai ačiū. Dabar paprašyme atsakyti pirmiausia. Profesorius Tesoro. Eh, ačiū. Aš norėjau pabrėžti tik tai vieną dalyką. Čia kalbama apie entuzijazmą Nicos hartijos atžvilgių. juk sukurta buvo apsaugos pagrindiniams teisėms sistema. Nicos hartija taikoma tada, kai taikoma bendrijos teisė. Ir šitie atvejai tai nėra išimtis, kaip tik tai yra taisyklė. Jeigu norime laikytis šios sistemos, tai daugumą atvejų, har, daugim, daugumą atvejų hartija apims. Kitaip sakant, ES piliečiai trimis lygmenimis gali naudotis teisėmis pagrindin... ir daugumą atvejų šie trys lygmenys apims. Tai yra arba e, teismas Strasbūrė, arba teismas Luksemburgė, arba nacionaliniai teismai. Kartais būna tokių atvejų, kad tai neteisinė prob... ne... būna neteisinė problema. Bet hartija yra taikoma tuo met, kai taikoma bendrijos teisė ir tai yra labai labai plati veikimo sritis. Manau, kad pagrindinių teisių aprieptis vis bendrijos teisinėje sistemoje tik didės. Kadangi pastaruoju metu labai daug buvo susitelkta į tuos ekonominius aspektus, laisvas prekių, kapitalo, asmenų judėjimas, tačiau jau vis dažniau ir dažniau atsirado tokių jėgų, kurios stiprino integracijos procesą. Teisingumo teismas taip pat šiek tiek pakeitė savo požiūrį į asmenų judėjimo laisvę. Iš nebe tas homus, homo ekonomikus yra jų akiračio centre. Tačiau žmogus kaip žmogus, kaip asmo praradęs darbą, kaip studentas, kaip neįgalusis ir panašiai. Taigi asmens laisvės traktavimas šiek tiek pasikeitė. Vis daugiau akcentuojama kiekvieno atskiro piliečio teisė ir jo pagrindinės teisės ir laisvės. Aš manau, kad tai yra didelis išplėtimas lyginant su ankstesne padėtimi. Be to, į šią apriepti patenka ir ne ES piliečiai. Aš dirbu Europ... Italijos konstitucinėme teisme ir mes nagrinėjame labai daug imigracijos bylų. Imigracijos klausimas tai visų pirma trečiųjų valstybių piliečių problemos. Ir trečiųjų šalių piliečiams mes turime garantuoti bent jau pagrindinės teisės, o gal ir daugiau. Ką noriu pasakyti? Gal ir buvo šioks toks nesusipratimas. Kai aš sakiau, kad reikia labai atidžiai taikyti Nicos pagrindinių teisų hartiją, tai nenorėjau pasakyti, kad ją reikia taikyti retai. Ne, kaip tik ši hartija galioja daugumai visų probleminių atvejų ir nereikia jos taip siaurai traktuoti. Lisabonos sutartis ar abi sutartys ir pagrindinių teisių hartija numato ir tam tikras išlygas, kuriomis ji gali būti taikoma. Bendrijos principas yra pagrindinis. Ir tas principas remiasi atsakomybių pasidalymu. Labai daug šalių stebi, kad ši, ir stengiasi, kad šis principas, atsakomybių pasidalymo principas būtų paisomas. Pavyzdžiui, Vokietijos konstitucinis teismas tikrai labai atidžiai stebi atsakomybės pasidalymo klausimą. Atsiprašau, kad e, nutraukiu dabar, jau kadangi trūksta laiko, suteiks žodį profesoriai Gilt. Ačiū. Sara ir Jenai, noriu padėkoti Jums už Jūsų pastabas ir už klausimus. Kalbant apie Hartiją, tai ji, kaip bet kokia kita priemonė žmogaus teisų srityje, pagrindinių teisų ha, srityje, kai tik tai iškyla sunkumų, kai tik tai susidurėme su politinė sritimi, pasigirsta tokie žodžiai, a, na čia tik tai siekis. Žinoma, mes žinome, kad. E, mes žinome ilgą istoriją, kaip, kaip buvo siekiama aspiracija siekius paversti realybę apie tai su tuo susiję daug svarstytų bylų, pavyzdžiui, teisė į šeimų susivienijimą, asmenų iš trečiųjų šalių. Tos teisės turi apimti turinį, jos yra su turiniu. Ir aš manau, kad mes dar susidursime su panašiais sunkumais Europos Sąjungoje, susitaikymo su ta situacija, suvokimo jos, subrendimo brandimo laikotarpio sunkumai. Niekas nieko nenori žydinėti, tačiau NATO kartais yra uh, humaniškesnė, labiau paiso žmogaus teisų nei Frontex agentūra. Tai yra gėda. Nežinau, kad ar, ar kurios nors nevyriausybinės organizacijos kreipėsi Europos ombudsmeną. Jei ne, ir jei aš e, sutiksiu tų organizacijų atstovus, aš jiems, juos informuosiu, kad kurie turėtų kreiptis. Ačiū, aš tikrai džiaugiuosi, kad NATO rūpinasi žmogaus teisų užtikrinimu. Taip, prašau, bet tik tikrai trumpai, nes mums trūksta laiko. Jeigu norite kažką svarbaus pridurti. Porą dalykų. Dėl septintojo straipsnio e, girdžiu vis, kad komisija sako tą, komisija sako Ana, bet gerbimi parlamentarai, Lisabono sutartis numato jums galimybę patiems inicijuoti procedūrą pagal septintąjį straipsnį. Nežinau, ar jums, ar pasieksite daug sėkmės, bet tai būtų bent jau tam tikras žestas, nusiusantis žinę. Taigi, kad nereiktų visą laiką mėtyti akmenų į komisiją, reiktų pasižiūrėti, kas jums yra prieinama. Kitas dalykas. Te, prieglapščio teisę ir Dublino e, sutusiją ir tai kyla iš, sutar, iš Hartijos. Žinoma, kad ir Belgija, ir Graikija privalo taikyti Dublino sutartį e, ketvirto straipsnio kontekste. E, homoseksualių porų teisė e, apsigyventi kitoje valstybėje. Žinoma, jos turi visas teisės pagal to, to žmonės turi visas teisės pagal hartiją, nežinau kaip ten su kitomis e, leidimais apsigyventi, bet iš principo hartija yra pakankamai plati, kad ji, ji suteikia galimybę spręsti, išspręsti visas šias problemas. Really the... Ačiū. Labai tikiuosi, kad komisijos atstovų čia yra daug, nežiūrinti tai, kad komisijos vicepirmininkės nėra, nes e, siunt buvo išsakyta tikrai labai svarbių minčių ir aš tikiuosi, kad komisija juos atsižvelg savo veikloje ateityje. Noriu tik. Sofija Desbiotolos iš Graikijos yra čia ir rytinėje sesijoje mes jai suteiksime porą minučių, kad jie atsakytų į užduotus klausimus. Dabar prasidės kita diskusija. Labai ačiū visiems ir tikime sėkmingai su jumis bendradarbiauti. Good morning, ladies and gentlemen. We will continue the session now. Labas rytas, ponios ir ponai, tęsime mūsų darbą ir dabar prasidės trečiosios temos nagrinėjimas. Kalbėsime apie su pagrindinėmis teisėmis susijusių skundų nagrinėjimą ir apžvelgsime ES valstybių narių praktiką. Grįšime prie mūsų seminaro pagrindinės temos. Tai yra e, individai žmonės, kurie, jeigu mano, kad ir kaip jie gali užsitik, užsitikrinti, kad jų, jų pažeistos teisės, jiems paž, padaryta žala būtų atitaisyta, jeigu jie mano, kad jie turi teisę pasinaudoti hartijoje numatytomis teisėmis. Taigi, tai yra pagrindinė mūsų seminaro tema kaip konkrečiai padėti žmonėms, kaip suteikti pagalbą. Ir ne tik politinis e, hartijos vertinimas ir analizė. Su pirma, norėčiau pasakyti, jog kalbant apie asmenų teisės, turime galvoti apie visus teisės aktus ir kokia institucija veiksmingiausiai galėtų pasiūlyti pagalbą. Komisijos atsakymas yra štai koks. Užtikrinti e, hartijos įgyvendinimą pasitelkiant visas institucijas, visus kanalus, kad, as, kad, kad žmonės. Kad Žmonėms tokia situacija yra palankiausia ir naudingiausia. Ir kalbant, svarstant kitas temas, kalbėjome apie tai teisininkai, teismų funkcija, taip pat e, valstybės valdymo institucijose veikiančių vidaus e, kontrolės institucijų vaidmuo, taip pat ombudsmenų institucijų vaidmuo. Ir norėčiau inicijuoti diskusijas ir šiek tiek įkaitinti atmosferą, užduodamas provo provokuojantį klausimą. Taigi, ar pasikvietėme šiandien tą sistemos dalį, kuri veikia prasčiausiai ir kuri gali padėti. Aš kaip teisininkas žinau, kad bažnyčia gali padėti, gali atleisti žmogų, sutikti jam indulgenciją. Tai tas pats, kaip jeigu teismas nusprendžia, kad žmogus yra nusprendžia, kad, kad žmogus pagristai skundžiasi, e, paskelbė, kad jo teisų gyvendinimas turi būti užtikrintas. Taigi, apie tai noriu pakalbėti. Toliau kiek institucijų sugeba veiksmingai dirbti šioje srityje ir ar galime lyginti e, jas pagal tai, kiek, kiek skundų joms pavyksta išnagrinėti Ir taip pat, ar galime kalbėti apie teisų užtikrinimą e, hartijos taikymo kontekste? Ar galime kalbėti apie teisminį būdą bei e, vidaus e, mm, institucijų, valstybės institucijų vidaus kokybės kontrolės institucijas? Taigi kreipiuosi, ar su kokiais skundais jūs kreipiasi žmonės, ką jiems teko išgyventi po to, kai jie pasiekė jūs. Ar galbūt jūs esate pirmoji institucija, į kurią kreipiasi žmonės? Kokie, kokius išteklius turite, lyginant su te, jūs, jūsų galimybės su teismais, teisininkais, advokatais? Europoje yra šimtai tūkstančių teisininkų taip pat valstybės valdymo institucijų darbas. Taip pat, kiek atvejų, kiek skundų nagrinėdami jūs padarėte išvadą, taip, iš tikrųjų, E, skundo autorius teisus, aš galiu jam padėti. Ir kiek atvejų jums teko, e, kiek buvo tokių atvejų, kuomet jums teko pasakyti, kad ne, dėja, aš negaliu jums padėti, nežiūrint tai, kad mes kalbame apie visiems piliečiams skirtą hartiją. Taigi visų pirma, kalbėsime apie vieną dalį sistemos, kuri užtikrina pagrindinių teisių hartijos įgyvendinimą. Kaip jau sakiau, komisija nori, kad tos hartijos nauda būtų e, optim, optimali piliečiams. Ir noriu pasakyti, kad ES lygmenių nei viena institucija negali pati viena atskirai žmogui padėti. Komisija negali to pati atskirai padaryti. Ji gali nusiųsti laiškus ir pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. Tačiau juridiniais terminais pažeidimo nagrinėjimo procedūros išdavoje žm žmogui jo teisės automatiškai nebus užtikrintos. Tas pats pasakytina apie peticijų komitetą parlamente draugė su komisija. Jie gali siūsti laiškus, raginti, e, pasitelkti gerą valią, tačiau konkrečią tikrą praktinę pagalbą gali sutikti tik teismai. Žalą, žalos atitaisimą priskirti gali tik teismai. Uh, Taigi noriu kreiptis į šios diskusijos, į šios temos pranešėjus. Visų pirma, Dominik Bodį. Jis buvo Europos parlamento nariu. Ir dabar mm, jis yra žmogaus teisų gynėjas, ombudsmenas Prancūzijoje. Kitas kalbėtojas. E, Manuelis Aguilaras Belda iš Ispanijos. Jis yra Ispanijos žmonių gynėjo pavaduotojas. Ambusmeno pavaduotojas atsakingas už švietimo, sveikatos apsaugos klausimus bei užimtumo, užimtumo valst, viešajame sektoriuje klausimus. Des Hogan, Airijos žmogaus teisų komisijos direktorius pavaduotojas, Europos nacionalinis žmogaus teisų institucijos grupės pirmininkas toliau, Peter Redding, lygybės ir žmogaus teisų komisijos teisės politikos direktorato direktorius Junktinėje karalystėje ir penktas kalbėtojas Serge Leonard, jis yra teisinis patarėjas Belgijos e, um, prancūzakalbės bendruomenės e, vaikų teisų apsaugos kontrolieriui ir pagrindinių teisų agentūros veikiančios vienoje, kurią sukūrė ES, ES teisė, daktaras Izrael Butler. Prieš, prieš pradėdamas dirbti agentūroje, jis dirbo Lenčesterio universitete, dėstytojavo Lenčesterio universitete. Pone Bodį, žodis jums Ir būčiau dėkingas, jei bandytumėte atsakyti į, į keletą iš tų klausimų, kuriuos aš iš ką tik iškėliau. Merci, monsieur le président. Euh, mesdames, messieurs, je vous remercie tout d'abord, monsieur le président. De... Ačiū. E, noriu padėkoti už man sutiktą garbę pasisakyti svarstant šią temą ir tai man suteikia galimybę Europos parlamente ir visiems čia dalyvaujantiems E, dalyviams pristatyti naują reformą, naują atsiprašau instituciją, kuri buvo sukurta reformavus e, Prancūzijos konstitucinę sistemą. Tai yra žmogaus teisų gynėjo institucija. Dabar jo, ji yra numatyta Prancūzijos konstitucijoje ir ji apima ji atstovauja keturias anksčiau atstova, e, gyvavusias institucijas, tai yra Respublikos Prancūzijos ombudsmeną, taip pat vaiko teisų gynėją arba ombudsmeną, kuris turi rūpintis uh, uh, vaiko teisų tarptautinių konvencijų gyvendinimu, kovos su diskriminacija aukštasis galiotinis, taip pat lygybės klausimais užsimantis, tai, tas pareigūnas užsima uh, e, taip pat ir tais klausimais bei etikos e, aspektai siejami su, pol, su, su visų vieš, tokių institucijų kaip policija, įkalinimo institucijos darbu. Ir visos šios institucijos dabar yra sujungtos į vieną pagal konstituciją. Kalbant apie tai, konkreti, kokios konkrečios užduotis numatytos, kalbant apie vaikų teisų apsaugą arba E, kitų institucijų darbą, kad e, tos naujos institucijos darbas ir vaidmuo nebūtų susilpnintas, numatoma, kad e, žmogaus teisų gynėjo institucija turi kelis padėjėjus. Vienas iš pavaduotojas, vienas iš užsinka vaiko, užsima vaiko teisėmis, vienas kova su diskriminacija ir trečias etikos aspektais teisės saugos institucijo. E, saugos institucijose. E, įstatymų lygės nusprendė, kad struktūra turi būti tokia, ji yra sudėtinė, bet viskas veikia. Ir svarbiausia, kad ta institucija veiktų savarankiškai. Kaip tai vyksta praktikoje? Jūs jūs prašėte, kad pateiktume statistinių duomenų skaičių, pavyzdžiui, praėjusiais metais prieš šios reformos įsigaliojimą, tos keturios institucijos sulaukė beveik šimto tūkstančių skundų. Tačiau pasiskirstavimas skundų buvo labai netolygus. 80 tūkstančių e, skundų. E, ombudsmeno institucijai, 15 tūkstančių skundų dėl diskriminacijos atvejų, 3 tūkstančiai vaikų teisų apsaugos e, institucijų ir 250 ar 300 skundų dėl teisės saugos institucijų darbo. Gali susidaryti vaizdas, kad 250 e, skundų susijusių su teisės saugos institucijų yra niekiniai, kad jie tikrai nublanksta prieš 80 tūkstančių skundų, kurių sulaukė ombudsmenas. Taigi, e, visi pavaduotojai, visų pavaduotojų darbo dėka mes užtikriname, kad darbas būtų vykdomas visose sritise. Ir čia mes, kaip mes dirbame, mes nagrinėjame kiekvieną konkretų skundą, kurio sulaukėme, e, taip pat įmamės visų veiksmų už, už, už siekdami lygy, vykdami informacijos kampanijas apie e, lygybės klausimus, taip pat apie teisų užtikrinimą. Ir trečioji sritis, kurioje dirbame, tai siūlome reformas, kurias kurios mum, mūsų galva yra reikalingos ir mes tos siūlymus teikiame arba vyriausybei, arba parlamentui. Ta reforma yra piliečių naudai, nes dabar sistema yra paprastesnė. Anksčiau, kuomet ši, asmuo ar šeima susidurdavo su sunkumais, pavyzdžiui, dėl to, kad jiems nepavykdo savo vaiko, kuris savo vaiko su negale įrašyti šviet... į mokyklą. Jie kreipdavosi į ombudsmeną ir bandydavo spręsti šiuos reikalus administraciją arba galėjo kreiptis į įstaigą, kuri užsijima kova su diskriminacija arba gali, galėjo kreiptis į vaiko teisėmis besirūpinančią įstaigą. Iš esmės, pasirinkimas buvo viena iš trijų institucijų ir kartais būdavo, kad žmogus sulaukdavo skirtingų vienas kitam prieštaraujančių atsakymų. O dabar mes viena institucija parenkame tinkamiausią procedūrą, kad e, išspręstume problemą ši reforma yra piliečių labui, nes dabar lengviau pasiekti ombudsmeno įstaigą susisiekti su ta institucija. Nes anksčiau į ombudsmeną buvo galima kreiptis tik per parlamento narį, senatorių arba Europos parlamento narį. Tas pats pasakytina ir dėl skundų susijusių su teisėsaugos institucijų darbu. Dabar visi žmonės, taip pat ir nepilnamečiai, gali kreiptis, turi teisę kreiptis į žmogaus teisų gynėjo instituciją, atsižvelgiant galiu pasakyti, kad skundų iš karto iš, skaičius išaugo ypač nusiskundimų dėl teisėsaugos institucijų e, darbo etikos aspekto. Gauna, anksčiau gaudavome per mėnesį apie 50, nes parlamentaras, parlamento narys galėdavo spręsti, ar, ar reikia perduoti skundą, su kuriuo kreipiasi žmogus į jį toliau, toliau nagrinėjimui. O dabar žmonės gali tiesiog ateiti pas mus. Taigi taip atrodo sistema bendrai. Ir e, ta kolegėlė institucija, dirbanti trijose svarbiose sritise, imasi taip pat ir naujų klausimų. Jūs klausėte, kokios procedūros e, turi būti įvykdytos prieš kreipiantis į ombudsmeną. Dėl vaikų teisų apsaugos tiesiog galima kreiptis, dėl teisės saugos institucijų taip pat, kovos su diskriminacija taip pat. Ir kalbant apie viešų valstybės institucijų darbą, jeigu yra skundų dėl, dėl jų darbo, mes prašome, kad žmonės pabandytų kreiptis į tas institucijas, prašydami, kad, kad, kad būtų išteisyta ta situacija ar problema. Jeigu tai neįvyksta, tuomet piliečiai, visi piliečiai, nesvarbu, neatsižvelgiant į jų tautybę, neatsižvelgiant į tai, kad jie, ar jie yra nuolatos prancūzijos teritorijoje ar ne, jie gali į mus kreiptis. Kaip mums sekasi, kiek yra sėkmės atveju du trečdaliai atvejų yra sėkmingi. Bet kalbu apie skundus, kurie laikomi priimtinais. Jeigu, pavyzdžiui, žmonės nori skursis dėl to, kad jų kaimyno šuo naktį loja ir nori gyventi, mėgoti ramiai, na, mes kištis tokiais atvejais negalime. Tačiau jeigu žmonės pateikia skundus, kuriais mes esame kompetitingi, dviem trečdaliais atvejų mes išsprendžiame juos. Priemonės. Uh, priemonės, kurias turime savo e, nuožiūroje, yra didelės. Galime, žinoma, naudojamės elektroniniu paštu, siunčiame informaciją elektroniniu paštu ir šiuo metu kūrėme žmogaus teisų gynėjo arba Prancūzijos ombudsmeno institucijos interneto portalą. Žmonės kri, jeigu sulaukiame skundo raštu, tai visada tai yra patogiau, ne, ypač jeigu žmonės atneš, atsiunčia mums raštą, nes internetu skundžiantis žmonės dažnai reaguoja impulsyviai ir, ir ta informacija būna ne, ne visapusiška. Ir dar vienas būdas kreiptis į ombudsmeno instituciją galima vietos lygmenių regionuose, departamentuose, kreiptis į regioninį atstovą. Prancūzijoje dirba 250 mūsų atstovų ir turime 450 atstovų dirbančių regionuose ir teritorijose. Tai yra savanoriai. Jiems šiek tiek mokame, bet tikrai kukliai 350 eurų per mėnesį. Tai yra patyrę šioje srityje profesionalai, jau išėję pensiją, dirbę kokios nors administracijoje, vietos administracijoje, buvę mokytojai, buvę policininkai, jie puikiai išmano savo sritį, jie yra prieinami ir jie daro tai savo noru. Jie tris pusdienius per savaitę priima skundus ir jie tai daro, nes jie nori būti naudingi žmonėms. Ir tai yra dar vienas labai svarbus dalykas, nes tikriausiai žinote, kad kai žmogus susiduria su problemomis, bendradamas su administracija, paprast, ypač jeigu ta situacija jį žmogų supykdo, dažnai žmonės apsisprendžia daugiau nebegrįžti į tą įstaigą. O čia kalbame apie tai, kad visoje Prancūzijos teritorijoje tokių kontaktinių uh, asmenų yra net 650 ir juos galima kreiptis ir žinoti, kad tavęs išklausys ir su tavimi elgsis pagarbiai. Ir buvo. Taigi, tiek, e, bandžiau atsakyti jūsų klausimus, pane pirmininkė. Right Belda, sí, Toliau ponas Agijaras Belda institución del Defensor del Pueblo por la invitación que nos ha. Dėkoju, aš taip pat norėčiau padėkoti Ispanijos ombudsmeno vardu, kad suteikė šią galimybę atvykti į seminarą ir kalbėti jums. Norėčiau trumpai paaiškinti, kaip Ispanijoje veikia ombudsmeno institucija. pagal konstituciją mes nesame numatę tokios, nebuvome numatę tokios institucijos, tačiau 54 straipsnėje vėliau buvo numatytas toks, toks pareigūnas, kuris turėtų ginti pagrindinės teisės. Konstitucijos pirmas straipsnis taip pat mini tas pačias pagrindinės teisės, kurios numatytos ir pagal Europos pagrindinių teisių hartiją. Kadangi mes ilgai gyvenome diktatūros sąlygomis ir norėjome apsaugoti savo piliečius, tai buvo siekiama apsaugoti piliečius nuo piknaudžiavimo valdžia, nuo administracijos savivalės. Nes dažnai lygi tol būdavo veikiama ne pagal lygybės principą. Visų pirma, mūsų institucija yra nepriklausoma. Tai yra vienas iš jos svarbiausių, viena iš jos svarbiausių savybių. Mūsų darbuotojai yra renkami senato trijų penktadalių daugumą penkeriems metams. Tai yra daugiau negu viena senato kadencija. Na, mes turime gana daug galimybių atlikti tyrimus, turime prieigą prie įvairių dokumentų, kai kurie iš jų net yra konfidencialūs. Galime lankytis įvairiuose centruose, patikrinti, kaip iš tikrųjų atrodo ten ta padėtis. Galime rekomenduoti administracijai elgtis vienaip ar kitaip. Dar vienas dalykas būdingas mūsų institucijai yra toks. Mes neturim vykdomųjų įgaliojimų, tokių, kokių siektume ir norėtume turėti. Mes teikiame rekomendacijas, pozicijas, nuomonės, bet nesame teisėjai, kurie gali pareikšti tokią nuomonę, kuri įsigaliotų iškart po jos pareiškimo. Vis dėlto mūsų rekomendacijos labai dažnai yra išklausomos. Vietos administracija, regiono administracija ir centrinė administracija e, klaus, išklauso maždaug 80 procentų mūsų rekomendacijų mes gauname maždaug 35-40 tūkstančių nusiskundimų iš piliečių kasmet. Pusė tų nusiskundimų yra individualūs, kokie 500 būna iškelti ir mūsų pačių iniciatyva, ombudsmeno iniciatyva, jei, kai mes nustatome, kad yra tam tikrų administracinių pažeidimų ar teisės pažeidimų, mes turime iniciatyvos teisę. Dar apie 20 tūkstančių nusiskundimų ar skundų yra kolektyviniai skundai, kai asmenų grupė kreipiasi į mus dėl tam tikros problemos. Mes rengėme kasmetinę ataskaitą, kurioje aiškiai nusakome, kokios problemos uh, buvo iškilę mūsų institucijai visus, per visus pastarosius metus, kuriais atvejais mūsų, į mūsų rekomendacijas buvo atsižvelgta, kuriais atvejais ne kiek rekomendacijų parengėme ir panašiai. Žodžiu, visą tai mes parengėme ir galiausiai teikėme parlamentui. Be to mes dar teikiame ir ataskaitas atskiromis temomis. Temas pasirenkame patys ir e, pagal tokius požymius, kai sprendžiame, kad tai yra socialiai aktuali tema ar kad tai yra pavojinga slidi tema ir panašiai. Sakykime, imigracija. Nuo 2000, nuo 2000 metų mm, imigracija labai išaugo. Tūkstančiai, šimtai tūkstančių žmonių kasmet atvykdavo į Ispaniją ir labai daug problemų keldavo imigrantų vaikai Taigi mes rengėme tokias ataskaitas, kuriuose nu, apšvietėme padėtį mokyklose, nustatėme, ar yra prievartos atvejų, ar yra mobbingo persegiojimo atvejų mokyklose, kaip yra el elgiamasi su vyresnio amžiaus žmonėms, kokia yra dvasinė sveikata, kas vyksta su nepilnamečiais, ar jie pakankamai apsaugomi ir panašiai. Mes tikrai iškėlėme labai labai daug problemų susijusių su nepilnamečiu apsaugą ir kitais klausimais. Labai dažnai nepilnamečiai būdavo baudžiami be jokio pagrindo. Mes dažnai lankomės ir nepilnamečių centruose, imigrantų su, e, gyve, apgyvendinimo centruose, policijos sulaikymo centruose, ligoninėse ir kitose vietose, kur galimi žmonių teisų pažeidimai. Taigi mes esame atsakingi už žmogaus teisų apsaugą savo šalyje ir esame akredituoti jungtinėse tautose, esame įsijungę į atitinkamų organizacijų tinklą jungtinėse tautose ir vykdome kankinimų prevencijos programą šalyje. Mes turime galių teikti klausimus konstituciniam teismui dėl jų atitikties, dėl įstatymų atitikties konstitucijai. Vyriausybės atitinkamų institucijų atstovai gali teikti tokius e, prašymus, 50 parlamentarų gali tą daryti arba mes jeigu yra pateikiamas koks nors įstatymo pasiūlymas, mes galime pateikti tokį prašymą konstituciniam teismui. Kartais į mus kreipiamasi kaip į pirmą instituciją, kartais mes esame paskutinė institucija piliečių sąraše. Mes visuomet piliečiams sakome, jeigu jie pirmiausia kreipiasi į mus, pamėginkite kreiptis į administraciją. Ir tada piliečiai grįžta pas mus vėl, jeigu jau yra pamėginę pasinaudoti visomis kitomis teisinėmis priemonėmis. Galėčiau papasakoti pavyzdį. Madride buvo ketinama statyti teatrą, ten jau buvo pradėti pirmieji darbai, buvo pasirašyta sutartis su atitinkama įmonė. Ir kai teatras jau buvo be, iki pusės pastatytas, greta esančiame pastate įvyko avarija, įgriuvo sienos ir kaiminystėje buvo ir daugiau namų, kurie uh, tapo nestabilus, žmonėms teko iš jų išsikelti, nes jų būklė buvo tikrai pavojinga. Buvo nemažai pranešimų, buvo ataskaitų, kai kurie architektai sako, kad tai susiję su praeitame amžiuje vykusiu žemės drebėjimu, kuris susilpnino pastatų statiką. Visa tai buvo jau gana toli nuėję iki teismų, bet kai kurie žmonės tiesiog kreipėsi į mus ir mes parengėme savo ataskaitas, iš kurių paaiškėjo, kad pastatai buvo visiškai stabilus, iki tol juose nebuvo jokių skilimų ar įtrūkimų sienose ir remdamiesi tuo mes kreipėmės į administraciją ir mums pavyko įrodyti, kad problema buvo būtent teatro statyba tų namų kaiminystėje ir būtent tos statybos sukėlė žalą žmonėms. Žmonės gavo kompensacijas, tie, kurie turėjo išsikelti iš savo namų, jiems, te, jiems buvo sumokėta, sumokėtos e, nuomos kitose namuose išlaidos ir panašiai. Įmonė uh, kuri statė teatrą, taip pat turėjo prisimti atsakomybę. Tai tikrai labai sėkmingas atvejis mūsų praktikoje, bet ne visi atvejai yra tokie. Mes esame patyrę ir nemažai nesėkmių. Norėčiau dar paminėti vieną dalyką, ką minėjo ir profesorius Tes. Tai yra tas Ispanijos pakrančių įstatymas, kur žmonės turi savo antrąjį būstą. Čia ten jau lankėsi ir Europos parlamento atstovai. Reikia kalbėtis, žinoma, su administracija visų pirma ir administracija turi laikytis įstatymų, bet įstatymų pakeisti mes negalime. Mes pateikėme tik rekomendacijas atskiroms šalims, kaip išvengti, kaip pakeisti tą neti, tą neteisėtą situaciją. Bet įstatymas yra ir jį reikia gerbti, nors įstatymas ne visų piliečių atžvilgių yra teisingas. Mes jau kreipėmės į parlamentą ir prašydami pakeisti šį neteisėtą piliečių atžvilgių neteisingą įstatymą, kad būtų galima išspręsti tą turto problemą. Na, laikas jau baigėsi, galėčiau jums papasakoti daug daugiau, bet labai džiaugiuosi galėdamas paskui atsakyti ir jūsų klausimus. Ačiū. Labai ačiū. Toliau Desas Hoganas. Ačiū pirmininkė. Turiu ir e, pristatymą savo vaiz, vaizdinį, tačiau reikėtų galbūt patilpyti laiką ir pabandysiu e, kalbėti apie tai, kas svarbu. Noriu padėkoti organizatoriams už kvietimą čia pasisakyti, kalbėsiu apie nacionalinės žmogaus teisų institucijas. O Alan Mirė po pietų e, taip pat kalbės šio klausimu. Nacionalinės žmogaus teisų institucijos yra nepriklausomos valstybės finansuojamos organizacijos, jos turi konstitucinį teisinį pagrindą, jos turi ginti nacionalinės teisės e, valstybinių lygių pagal Junktinių tautų Paryžiaus generalinės asamblėjos principus. Jos turi būti nepriklausomos, tai yra svarbiausia. Tas nepriklausomumas turi būti e, garantuotas konstituciškai arba įstatymiškai ir jį turi turėti įgaliojimus plačius žmogaus teisės rytyje. Žmogaus teisų institucijos paprastai e, dirba keliose srityse - nacionalinių, regioninių ir tapatinių lygmenių. Tačiau svarbiausia nacionalinio, aišku, tai yra teisės aktų peržiūrio, tai yra darbas kartu su parlamento sistemomis, komentuojant e, teisės aktus, e, darant mokslinius tyrimus, e, taip pat ir politikos srityje dirbame net, siekiant išsiaiškinti administracijos politiką ir propaguoti žmogaus teisės. Švietimas, mokymas, daugelis mūsų užsieima E, švietimu, mokymu, teisės saugos e, pareigūnų galime įsikišti. E, Raudona lemputė rodo, kad turite kalbėti šiek tiek lėčiau. Kalbėjote anksčiau apie pažeidimų sprendimą. Galime teisiškai išsikišti dar iki teismo ir galime daryti tyrimus bei e, tyrinėti, kaip e, traktuojami skundai, kaip su jais dirbame. Kartais mes e, dirbame ir su nacionalinė teisė, ir tarptautinė teisė, su standartais ir kartais taip pat ir teisės reformomis. Yra keturios rytis, kuriuose dirba nacionalinės institucijos. Mes dirbame Europos tarybos rytyje ten yra 36 žmogaus teisų institucijos nacionalinės, 22 iš jų yra pagristos Junktinių tautų Paryžiaus principais. 36 nacionalinės institucijos sudaro Europos nacionalinių žmogaus teisų institucijų grupę. Ir aš pirmininkauju teisės darbo grupiai, kur dirba 15 nacionalinės institucijų. Europos Sąjungoje yra 18 nacionalinių žmogaus teisų institucijų, 12 e, e, Danija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Airija, Luksemburgas, Lenkija, Portugalija, Ispanija, Rinktinė karalystė ir e, e Šiaurės Airija, Škotija turi tris komisijas. E, tai yra A statuso. B statuso yra Austrija, Belgija, Slovakija, Slovenija. Vien C statuso šalis yra Slovenija. Tai reiškia, kad yra 11 valstybių narių, kurios yra kreipusios dėl akreditacijos jungtinėse tautose dar nekredituotos ar neturi institucijos. Paprastai nacionalinės institucijos nagrinėja civilinės, pilietinės, kultūrinės teisės pagal universalią žmogaus teisų deklaraciją. Tai yra svarbu spręsti, svarbu vengti spragų įgaliojimuose, taikant nacionalinius standartus, bet taip pat taikant Europos tarybos ir jungtinių tautų standartus. Vicepirinkė Reding šį rytą kalbėjo apie e, dvipusio judėjimo tokį kaip ir kelią tarp nacionalinių Europos Sąjungos institucijų. Manau, kad e, nacionalinės institucijos nepakankamai gerai supranta hartiją. Mes, kad tai geriau suprastume tą hartiją ir, ir dirbtume kaip partneriais Europos Sąjungos institucijoms, mums reikia suprasti jos svarbą, nes mes turime labai daug darbo, mūsų pajėgumai yra riboti, todėl mums reikia suprasti geriau e, Hartijos svarbą ir Ispanijos ombudsmeno pavaduotojas apie tai kalbėjo. Pavyzdžiui, migrantų traktavimas, kiek čia svarbi Hartija. Ekonominės krizė sąlygos kalėjimuose, vaikų išnaudojimas, e, negaliųjų išnaudojimas. Tokios, tokie atvejai pasitaiko kasdien. Ir mes šiais atvejais dirbame savaip. Aišku, kad hartiją reikia taikyti, tačiau reikia daugiau aiškumo ir supratimo, kaip. Europos parlamentui galiu pasakyti, kad nacionalinės institucijos dažnai e, kreipiasi jungtinių tautų komitetus e, prašydami patarimo, e, pateikdami savo supratimą. Pavyzdžiui, prieš keletą metų mes e, dirbome su kalinių gabenimo klausimais ir jeigu reikėtų, mes mielai Europos parlamente sudalyvautume, aiškinamės į tokius dalykus. Na. Na. Nacionalinės e, institucijos e, ombudsmenai dirba įvairios vise, ir, tačiau ne visos e, nacionalinės institucijos yra A statuso. Mes turime jungtinių tautų akreditaciją, kai, kas, kai kurios institucijos nagrinėja skundus, pavyzdžiui, Lenkijos, Ispanijos ombudsmenai gali nagrinėti skundus. Pavyzdžiui, kai kas gali teikti privalomas rekomendacijas, pavyzdžiui, Ispanijos ombudsmenas. Turiu pasakyti, kad mes padarėme tyrimę savo grupėje prieš šį, šį seminarą. Ir, kaip sakiau, galime atstovauti e, bylose individus. Mes galime elgtis kaip amikus kūrėjai, e, kaip Škotijoje. Galime e, kaip grupė atstovauti e, žmogaus teisų teisme, kaip buvo neseniai e, buvo Prancūzijos bylos atveju. Kai kurios nacionalinės institucijos turi dvigubus įgaliojimus, gali teikti teisinę pagalbą neligybės atvejais. Pavyzdžiui, Didžios Britanijos e, lygybės komisija. Kai kurios nacionalinės institucijos dažnai turi pačios spręsti, kuriais skundus nagrinėti ir turime gairias, kaip tai padaryti. Kai kurios e, institucijos e, turi e, įgaliojimų ir teisės reformos rytyje, pavyzdžiui, Prancūzijoje. Taigi galime mes taip pat pasakyti žmonėms, į kurias institucijas kreiptis, ar į vaikų teisų apsaugos pareigūną ar panašiai kaip ir sakė pirmininkas, mes pripažįstame, kad teismai taip pat gali e, atlikti savo vaidmenį. Žmonės mus kreipiasi e, mūsų nei teismus dėl to, kad, aišku, bijo e, iš teisminių išlaidų dėl tolesnių veiksmų. Nacionalės institucijos seka, kaip vykdomos jų rekomendacijos, pavyzdžiui, kaip sakė Ispanijos ambasmenas. Šiuo metu Taigi mes e, taip pat nagrinėjame administracinės praktiką, pavyzdžiui, sąlygas tai e, kalėjimuose ar e, kitus panašias dalis. Taigi, baigdamas pirmininkė ir kolegos, noriu pasakyti, kad nacionalinės institucijos, kurios tyria skundus, dažnai e, turi daug darbo ir neturi laiko užsiimti teisės reformą ar panašiais dalykais. Tos, kurios nagrinėja skundų, turi daugiau galimybių užsiimti teisės reformos klausimais. Švietimas, mokymas yra nacionalinių institucijų funkcija taip pat, tačiau tai tos sritis dažnai uh, yra apleistos daugiau, ne, kai, kai yra daugiau darbo nagrinėjant skundus. Galime įsikišti į teisinės, į teisinės bylas ir galime dalyvauti teismų procesuose. Ir, žinoma, mes uh, esame atviri diskusijai, dialogui ir manome, kad e, šis kelias yra dvipusio judėjimo ir ne tik ES turėtų mums pasakyti, kad mes turime gyvendinti hartiją. Manau, kad reikia suprasti taip pat, kad nacionalinės institucijos ir patiria nemažai stresų ir kad turime e, Junktinių tautų ir Europos e, tarybos lygio įgaliojimus, kuriuos turime vykdyti. Um, Ačiū. Ir Periname prie Serge Lionar. Dabar pasisakymas jam. Ačiū. E, Labadiena, ačiū, kad pakvietėte mus. Aš esu Belgijos e, prancūzakalbės bendruomenės vaiko teisų apsaugos kontrolieriaus e, patarėjas teisinės klausimais. Ši institucija buvo sukurta 1991 metais, kuomet buvo ratifikuotos atitinkamos tarp e, konvencijos vaiko teisų klausimais. Ja įkūrė prancūzijos, prancūzakalbių bendruomenė. Bet mums sutiktos reikalingos galios. Pristatysiu mūsų užduotis ir misiją. Mes turime teikti informaciją apie tarptautinę žmogaus teisų konvenciją ir vykdyti darbą, susijusi darbą. Mums taip pat patikėta užduotis tikrinti, ar tinkamai taikomi įstatymai, ar teisingai taikomi įstatymai. Taip pat teikti rekomendacijas įvairaus ligmens e, valdžios institucijoms. Mes e, galime steigti darbo grupės įvairiais klausimais, pavyzdžiui, darbo grupės skirta e, 1996 m. konvencijos ratifikavimui. Hagos konvencija, atsiprašau. Ir taip pat galime nagrinėti, turime teisę nagrinėti atskirus skundus, individualius skundus ir būtent aptarti šią temą, kaip suprantu, esu pakviestas ir tai ir padarysiu. Reikia taip pat nepamiršti, kad mes esame uh, valonų institucija. Belgi, Belgijos struktūra yra labai sudėtinga, o vaiko teisų sritis apima viską. Tikriausiai man reiktų kalbėti apie tai, kaip mes nuolat, kokią tvarką taikome, kai nagrinėjame skundus ir kokias teisės, kokias kompetencijas turi valonų bendruomenė. Ir Taip pat kalbėsiu apie galimybės prerogatyvas e, susipažinti su dokumentais, e, reikalauti dokumentų, numatyti terminus. Ir noriu pasakyti, kad mes turime teisę patekti visus pastatus, kuriuos finansuoja prancūzijos, e, prancūzą kalbė valonų bendruomenė. Mes tomis prerogatyvomis, tomis galim, tokiomis galimybėmis naudojamės rietai. E, Ir pagal tekste, popierioje tos galimybės egzistuoja pasitelkti tokias priemonės, tačiau mes, mums beveik niekada netenka jomis pasinaudoti. Belgija yra federalinės struktūros valstybė, kaip jau sakiau, jos struktūra yra sudėtinga, yra regionų valdžia, taip pat dviejų bend, skirtingų bendruomenių ligmens valdžia. Mes dirbame federalinės ligmens federalinės valdžios lygmenių ir kalbant apie vaiko teisės, jūs tikriausiai žinote, kad Belgijoje apsaugos priemonės, kalbant apie, ne, apie nepilnamečius nusikaltelius arba Tai tų priemonių įmasi teisingumo sistema. Tačiau, jeigu kalbame apie tai, kas privalo lydėti nepilnamečius, tai, tai tarkim, jeigu tai yra valonų bendruomenė, tai tuo rūpinasi valonų bendruomenė. Taigi, kai kuriais klausimais mes bendradarbiaujame. Kitas pavyzdys, kurį galėčiau pateikti, tai tarptautinio įvaikinimo atvejai egzistuoja centrinė federalinios valdžios ligmens institucija, kuri tikrina visus dokumentus, e, išsiaiškina, ar, ar visi E, dokumentai yra tinkamai sutvarkyti ir taip pat e, prancūz, prancūzakalbių e, bendruomenės institutai, kurie taip pat turi kai kuriuos įgaliojimus, pavyzdžiui, kalbant apie tėvų prievolės, tėvams numatomas pareigas. Aš visą tai pasakoju jums, kad paaiškinčiau, jog tai, kad mūsų institucija iš principo privalo bendradarbiauti su kitomis institucijomis, kurių kompetencijos yra kitokios, nesusijusios su valonų bendruomenės institucija kaip tokia, bet mums būtina turėti galimybę pasitelkti ir tas institucijas. Ir mums tikrai, e, na, reikia pavyzdžiui, renkti susitikimus, organizuoti posėdžius ir sprendžiančius visus klausimus. Kartais iškyla sunkumų, pavyzdžiui, kalbame apie federalinio ligmens valdžią ir institucijas. Kaip žinote, institucijos dažnai e, na, lab, labai pavydžiai saugo savo prerogatyvas ir, ir, ir reaguoja kaip tokia vos ne privataus sektoriaus institucijos. Pavyzdžiui, patiksiu pavyzdį. Vien mergaitė, jo, ji buvo palikta likimo valiai, e, jos tėvas turėjo teisę gyventi Junktinėje karalystėje. Tačiau tėvas visus dokumentus, numa, apibrėžinčius mergaitės statusą, išsivežė Junktinė karalystė ir paliko tą mergaitę. Ir mes svarstėme galimybę pritaikyti Bruselio antrosios konvencijos 56 straipsnį. Ir mums mes tarėmės su, mes ėjome į teismą ir, ir ten teismą, kuris e, ir buvo svarstoma ne, ne, nelydim, nepilnamečių be jokios e, priežiūros, be suaugusių byla. Iš esmės mes svarstėme moralinį, mora, moralinį klausimą, pasitelkėme, na, kaip čia pasakyti, veikėme moralinių mums suteiktų galių pagrindų. Mums yra patikėtos ir kitos užduotis Pavyzdžiui, gairių aspektas, gairių klausimas yra labai svarbus, konsultacijų, galėjimas suteikti konsultacijas, patarti, mes teikiame informaciją. Užsėmėme informacijos klaidą ir mums reikia žmonių, kurie ypač gerai išmanytų tarptautinės vaikų teisų apsaugos sritį. Tai yra, jie turi būti tinkamai pasirengę. Ir kalbant apie kitas mums patikėtas užduotis ir mums numatytas pareigas yra daugybė kitų. Pavyzdžiui, jeigu kalbame apie skundus dažnai skundus pateikia šeimos nariai arba draugai, ne patys nukentėjusieji. Mes teikiame informaciją ir paaiškiname, kur jie turėtų kreiptis. E, pirmininkai, bandysiu atsakyti į jūsų iškeltus klausimus. Bendrais bruožais mūsų įstaiga yra tarsi paskutinė instancija, į kurią kreipiamasi Pavyzdžiui, galbūt žmonės nesima veiksmų, nesikreipia į. Dar nesikreipia į valstybės institucijas, mes jie, jie kreipiasi į mus ir tada mes jiems paaiškiname, ką jie turėtų daryti. Mes tarsi pas, ta, ta, ta įstaiga, kurią žmonės kreipia, kreipiasi bandydami išsiaiškinti, kurias duris belstis. Kalbant apie vaiko teisų apsaugą ir kovą už tas teisės, tai tai yra kasdienis darbas. Pateiksiu dar vieną pavyzdį. Jau prieš daug metų sprendėme E, mokyklų nelankančių vaikų problemą prancūzą kalbėje e, Belgijos dalyje. Ir, ir kokiais kriterijais tai įvertinti. Taip pat mes veikėme šioje srityje ir vyriausybė taip pat ėmėsi veiksmų, suformavo oficialią poziciją šio klausimu ir dabar galioja kovos su tokiu, e, su tokiu reiškiniu programa ir ES. EBPO organizacijoje buvo atlikti netgi tyrimai, parengtos studijos šią temą. Būtų labai nekuklu tikriausiai teikti, kad mes patys sugebame viską išspręsti aišku, labai aktyvios yra ir tėvų organizacijos, tėvų asociacijos, kurios veikia. Kalbant apie vertinimą, mūsų veiklos vertinimą, tai e, dirba ir e, komitetas, kuris vertina mūsų veiklą. Tai yra tikrai labai naudinga. Oh, well, good morning, or is it afternoon now? It's still morning, so good morning. Labas rytas. Žinau, aš norėjau pristatyti skaidrėse parengtą pranešimą, tačiau technologija laimėjo. Tai, tai yra, aš pralaimėjau ir pabandysiu papasakoti, ką norėjau pasakyti. Norėjau aptarti keletą pagrindinių klausimų, e, kuriuos sprendžiame nagrinėdami nusiskundimus. Visų pirma, pristatysiu mūsų svarbiausias galės ir, ir, ir užduotis, taip pat pristatysiu, kaip mes viduje nagrinėjame skundus. Uh, Taip pat norėjau pakalbėti apie tai, kaip iš esmės įvyksta bilinėjimasis, nes čia taip pat teikiame pagalbą žmonėms. Taip pat norėjau pristatyti, norėčiau pristatyti, su kokiomis pagrindinėmis kliūtimis susidurėme ir tikėtina susidursime teikdami pagalbą, nes manau, kad daugybė tų klausimų yra aktualūs ir kitoms ES institucijoms dirbančioms lygybės srityje ir taip pat kokias išvadas galima padaryti visą tai apibendrinus. Visų pirma, noriu pasakyti, kad mūsų, institu... mūsų komisija yra numatyta įstatymų nepriklausoma institucija, jos tikslas užsimti žmogaus teisų sklaida visuomenėje. Mes priskiriami A statuso e, e, institucijoms. Mūsų įstaiga veikia nuo 2007 spalio mėnesio. Mums suteikta nemažai galių ir numatyta pareigų. Visų pirma, teikiame pagalbą, teikiame konsultacijas asmenims e, įvairiais būdais, apie tai dar kalbėsiu mes galime būti atstovų, bilinėtis, e, nagrinėjant bylą teisme, atlikti taip vadinamo amikus kiuriai vaidmenį, galime patys tapti e, atsakovų byloje, bylos šalimi. Taip pat galime atlikti tyrimus e, atskiruose sektoriuose ir tai yra ypač svarbu mums, jeigu išvelgiame kažkur sisteminių problemų Tuomet tyrimas analizė yra galimybė už siekti pokyčių visuomenėje. Neseniai atlikome tokius tyrimus ir dabar domimės tokiu nusikaltimu kaip e, persekiojimas dėl e, negalios. Taip pat domimės, kaip, kaip, kaip elgiamasi su pagyvenusiais žmonėmis globos namuose ir taip pat do, do, domimės konkrečias įtimi Škotijoje. skundų dėl diskriminacijos atveju mes galime atstovauti asmenis, kitais atvejais ne. Mums tenka pasitelkti kitas galės kūrybiškai elgtis. Kaip nagrinėjame skundus? Žmonės ir organizacijos gali mus kreiptis ir skurstis dviem būdais. Yra telefono linija ir galima skambinti ir pristatyti visus skundus. Apie 15 žmonių dirba šiame skyriuje. Žmonės gali skustis visais klausimais dėl žmogaus teisų. Organizacijos ir teisės firmos, mes jos taip pat, mes taip pat raginame juos kreiptis į mus tuo atveju, jeigu jiems iškilo, jie nori nagrin, domėtis kokiu nors tema, klausimu arba nori E, nagrinėti kokį nors atvejį. Mūsų interneto svetainėje yra e, išsamios nuostatos apie tai, kas yra pagrindinių teisų konvencija, kas yra pagrindinių teisų hartija, kaip žmonės gali skustis ir kur kreiptis, kur eiti, kad jų skundas būtų išnagrinėtas. Aš sakiau, kad mes negalime suteikti individualios pagalbos asmenims, bet jiems galime pasakyti, pasakyti, iš kur jie sulauks pagalbos, ar, ar reikia kreiptis į ombudsmeną, ar teisės centrą. Dar vienas svarbis rytis, kuris siejasi su pagalbos teikimu. Mes e, vykdome grantų sistemą. Pernai turėjome 10 milijonų eurų biudžetą, teikėme e, finansavimą organizacijoms, kurios savo ruoštų teikia konsultacijas, dirba uh, E, lygybės ir žmogaus teisų srityje. Taigi, jeigu mes nesuteikėme pagalbos, tuomet tos organizacijos suteikia pagalbą. Statistiniai duomenys, kurių dėje ne, ne, nematome, tai turėsiu juos pacituoti. Kiek skundų sulaukėme? Mūsų telefono liniją sulaukėme apie 5600 nusiskundimų dėl žmogaus teisų. 3,5 metų kalbant apie tai, kas daugiausiai, kas labiausiai skundžiasi, mes to neanalizavome. Pavyzdžiui, 469 skambučiai buvo iš pagyvenusių žmonių su negale, taip pat 369 skambučiai iš migrantų ir tik tai apie 40 iš e, homoseksualių asmenų ir nedidelis skaičius skambučių iš lyti pakeitusių asmenų. E, Taigi galbūt reikėtų pasidomėti, kodėl nesulaukėme skambučių skundų iš, kit, iš kitų grupių. Dėl ko žmonės skundžiasi? Dėl valdžios, dėl, dėl vietos vyriausybės veiksmų ar neveiksmų policijos veiklos teismų veiklos bei sveikatos apsaugos sistemos. Na, tai yra svarbiausi sektoriai, kur žmogus teisų įgyvendimas yra aktualus Rinktinėje karalystėje ir e, visoje ES. Trečias rytis, kurią noriu pristatyti. Bilinėjimasis, kurioje dalyvaujame, kokiose sritise dalyvaujame bylos nagrinėjime teisme. Yra daugybė, mes sulaukėme tiek daug skirtingų skundų, kad sunku apsispręsti, kurie yra svarbiausi, prioritetiniai. Svarbiausia yra ten, tie atvejai, kur teismas turi įsikišti. Taigi mes taikome tam tikrą bilinėjimosi strategiją ir nustatome prioritetus. Šiais metais prioritetinės sritis - kova su terorizmu, policijos darbas, taip pat e, dalyvavimas demonstracijose, teisė į privatų gyvenimą, kontraband. Prekyba žmonėmis Kalbant apie tai, keliose bylose dalyvavome 63 atvejai Junktinės karalystės teismuose. 16, 16 e, e, Europos ligmens teismuose, taip pat 16 e, su žmogaus teisų institucijomis besirūpin, e, žmogaus teisų įgyvendinimu užtikrinančiomis institucijomis. Ir kažkokiam teismui. Norėčiau paminėti vieną neseniai nagrinėtą bylą dėl atvejų susijusių su Hartija. Tai mm, ji parodo, kaip e, tokios agentūros kaip Musiškė ir kitos gali pakeisti kažką. Taigi, kalbame apie asmenį, kuris skundėsi e, Junktinės karalystės vidaus reikalų ministerijos darbu. C411 brūkšnys 10 sprendimas. Šių metų rugsėjo mėnesį buvo teismo sprendimas. Tas atvejs yra labai įdomus dėl to, kad čia kalbame apie teisę į prieglopstį ir reglamentus pat patvirtintus 2003-343 e, reglamentą. Pagal jį prieglapšio prašymas turi būti nagrinėjamas toje valstybėje, ku, ku, kurio, per kurią žmogus pateko į Europos Sąjungą. Ir būtent e, to, to reglamento tikslas na, ciniškas toks tikslas e, užkirsti kelią žmonėms keliauti iš vienos, patekusi vieną es valstybę nelegaliai patekti kitą. Kalbame apie afganų pabėgėlį, kuris atvyko į Graikiją ir prieglapščio paprašė paskui Junktinėje karalystėje, nes pateko į Junktinę karalystę. Ir jis argumentavo, kad jo prašymas turi būti nagrinėjamas Junktinė karalystė, o ne Graikijoje, nes jeigu jis sugrįš į Graikiją, uh, ten e, prieglapščio prašančių asmenų sąlygos yra tokios blogos, kad e, netgi pažeidžia pagrindinių teisų hartijos e, numatytas teisės, teisė oriai gyventi, teisė į prieglopstį, negi pačią teisę į prieglopstį. Kitas teismui pateiktas, teismo nagrinėjimui pateiktas klausimas - 30 protokolo taikymo apriptis. Tai yra protokolas, kurį jungtinės karalystė, dėl kurį pasirašė jungtinė karalystė ir Lenkija dėl hartijos aiškinimo. Ir iškeltas klausimas buvo, ar, ar hartija visapusiškai taikytina ir galioja jungtinėje karalystėje. Taigi tai iš bendrai, bendrai labai svarbu hartijai. Tai, tai aktualu ir mūsų draugams Lenkijoje. mes e, kalbėjome Junktinės karalystės vardu, taip Junktinių tautų atstovai, taip pat Amnesty International atstovai. Taigi tas atvejs yra tikrai svarbus. Teismas taip pat pasitelkė neseną žmogaus teisų e, teismo nutartį, kur uh, fizinis asmuo davė teismą Belgiją ir Graikiją, kur tuomet teismas nusprendė, kad buvo pažeistos žmogaus teisų konvencijos trečios straipsnio nuostatos teisai prieglopsti. Nes žmogus atvyko kitoje šalyje, pateko per kitą šalį, o prieglopšio prašė Belgiją. Ne, bet trumpai kalbant, teismas paskelbė tokį sprendimą, atsižvelgiant į susirūpinimą keliančias e, pabėgėlių laikymo situacijas Graikijoje, Valdinė karalystė turi į tai atsižvelgti, nes tuos menų teisės gali būti pažįstos, jeigu jie būtų sugražinti į Graikiją, todėl jų automatiškai išsiųsti negalima. Ir tai reiškia, kad jeigu toks sprendimas ir bus paskelbtas, Junktinės karalystės vyriausybė bei kitos valstybės narės turės išsiaiškinti, turės kiekvienu atveju išsiaiškinti, ar prieglapšio prašymą reikia svarstyti jų šalyje ar gražinti asmenį į tą šalį, iš kurios jis pateko į konkrečią valstybę narę. Labai trumpai. Kalbant apie kliūtis, kalbėjau apie tai, kad mums trūksta galių kompetencijų teikiant konsultacijas ir paramą žmonėm. Manau, kad panašios kaip mūsų institucijos susiduria su štai kokiamis problemomis. Biudžeto apkarpimas numatoma beveik 50 procentų sumažinti mums skiriamą biudžetą per kitus metus. Taip pat grėsmė iškilanti žmogaus teisių srities įstatymams ir tai, kaip žiniasklaidos įstatymus suvokia ir interpretuoja. Nekarysė tai labai aktualu. Ir galiausiai lygyb, lygybės srityje dirbančios institucijos, ar jos gali kreiptis į e, žmogaus teisų teismą pačios prieš nacionaliniams teismams priimant kokį nors sprendimą. E, Tuo tarpu to, tokių galimybių jos neturi, nes tai prieštarautų Europos žmogaus teisų teismo darbo nuostatams. Nes pagal to, to teismo, pagal šią sistemą tokios organizacijos kaip Musiškė gali kreiptis į teismą. Ir aš kalbėjausi su teismo vyriausiojų registrų ir, kal... ir registrų besirūpinančių pareigūnų ir atkreipiau jų dėmesį į tai, kad reiktų tą klausimą pasvarstyti, atsižvelgiant į, gra, į augančią hartijos svarbą ir, ir, toje, ir hartijos įgyvendinimu besirūpinančių institucijų svarbą. Ačiū, buvo labai įdomu. Na, o dabar paskutinis e, kalbėtojas bus ponas Butleris. Labai ačiū, nes neaišku, žinojau, kad kažkas įkūrė politinę partija, kuri vadinasi anti-PowerPoint partija. E, nežinau, kad tiek tos partijos narių yra Europos parlamente. Šiandien kalbėsiu apie tris dalykus. Pirmiausia, peržvelgsiu skundus valstybė narė, kalbėsiu apie žinojimą apie savo teisės ir kalbėsiu apie galimybės, kaip susijęti aukas su skundus nagrinėjančiamis organizacijomis. Reikia pasakyti du, du dalykus apie skaičius, kuriuos norėjau Jums parodyti. Dabar turėsiu apie juos papasakoti. papasakoti. Pirmiausia, tai kalba e, skaičius su diskriminacijos sritimi. Tai yra skundai. E, kitose pagrindinių laisvės srityje neįtrauktai. Taigi, kalbant apie lygybės e, organizacijas, tai jos nebūtinai čia įtraukti skaičiai kitų specializuotų organizacijų arba bylos, kurios nepa, nepatenka į lygybės e, organizacijas, o tiesiai į teismus. Bent jau kompiuterio turiu skaičius dviejose skiltise. Ir tie skaičiai rodo, kad yra didžiulė variacija tarp valstybių narių, kiek bylų užregistruojama. Kai kuriuose valstybės narėse yra keli tūkstančiai bylų, kitose keli šimtai, o dar trečiose kartais mažiau negu 20 ar 10. Tai yra dešimtaisiais metais, panašiai yra 2009 metais. Tai yra metai, apie kuriuos turime duomenis. Padarėme tam tikras korekcijas e, e, pagal gyventojų skaičiaus e, dydį valstybės narėse. Galima tikėtis, kad daugiau gyventojų yra didesni skaičiai, kur mažiau gyventojų mažesni, netgi padarius tą korekciją, vis tiek yra didžiulių skirtumų tarp valstybių narių. Šį skirtumą negalima paaiškinti vien tik tai gyventojų skaičiaus aspektu. Galima vertinti tuos skaičius, kurių nematote pagal jų vertę ir galima sakyti, kad valstybės narėse, kur E, mažai skundų, tai situacija gera, o šalyse, kur daug e, skundų, pavyzdžiui, Junktinė karalystėje, Prancūzijoje ar Švedijoje, kur tūkstančiai skundų yra, palyginti su kitomis valstybėmis, e, situacija bloga. Tai būtų supaprastintas naivus, naiviai supaprastinta analizė. Tokie skirtumai susiję, ko gero, daugiau su žinojimu, į ką galima kreiptis, apie, <clears throat> žinojimą apie savo teisės. 2009 metais agentūra paskelbė tam tikrus tyrimus, kurie pagristi plataus masto tyrimais. E, buvo apklausti daugiau kaip 3000 e, žmonių, <clears throat> įvairios kilmės žmonių ir trys skaičiai, kurie susiję su žinojimu apie teisės. 80, 60 ir maždaug 80 procentų respondentų negalėjo įvardyti vienos organizacijos, kuri padeda diskriminacijos aukoms, nei profsąjungos, nei nevyriausybės organizacijos, nei lygybės organizacijos, nei specializuotos organizacijos. Kai buvo pateiktas e, pavadinimas organizacijos, 6 procentų sakė niekada apie tai negirdėję. Ir galiausiai 25 procentai apklaustų žmonių žinojo, kad e, yra apsauga nuo diskriminacijos, pavyzdžiui, įsigijant būstą, prieinant prie paslaugų ir ar ne, panašiai. Tai reiškia, kad tai ne tik yra, kad žmonės beldžiasi ne į tas duris, žmonės tiesiog nežino, kad yra tokios duris. Ir į tai reikia visų pirma atsižvelgti. Ši problema paaiškina taip pat, kodėl tiek daug apie pažeidimus nepranešama 82 procentai apklaustųjų sakė, kad nors ir buvo e, aukos, jie niekam nepasiskundė. Taigi skaičiai, kuriuos turime, turėtų būti didesni negu yra. Tiesiog nesuvokėme problemos masto kol kas. Kaipgi su tais, kurie praneša apie pažeidimus. Yra keletas veiksnių, kurie, e, kurie neleidžia pasibelsti į tinkamas duris. Daugelį valstybių narių yra ne viena organizacija E, priklausomai nuo diskriminacijos pagrindo pagal nacionalinę teisę. Gali būti organizacijų skirtų skirtingoms temams, duomenų apsaugai, vaikų apsaugai, neįgaliųjų apsaugai, e, taip pat e, kankinimams ir panašiai, bloga administracija, taip pat gali būti nacionalinio ir regioninio ligmens organizacijos. Taigi yra visa mozaika ir todėl kyla sumaištis, kad tiems, kas nežino visos struktūros kartais jų kompetencijos e, dubliuojasi, kartais nežinai tuomet e, į kurią organizaciją kreiptis. Ir dažnai, nors yra daug organizacijų, yra vis tiek spragų tarp jų kompetencijų. Tuomet e, organizacijos gali siuntinėti nuo vienos pas kitą ir galų galę negali nueiti pas tą pareigūną, kurio reikia klausimas, kurį galima kelti, kas vyksta praktikoje, kai nueini ne į tą organizaciją. E, šiuo metu agentūroje vyksta darbas, <clears throat> kuris bus paskelbtas pavasarį, pagristas pokalbiais e, aštuoniose valstybės narėse su organizacijomis užsimančius ap apsaugą aukomis ir tarpinėmis organizacijomis, tai yra nevyriausybinėmis organizacijomis su profsąjungomis, kurios padeda e, aukoms. E, pateikti skundus. Ir mes e, taip pat domimės, e, kokia yra praktika, jeigu kreipiamas į, į nevyriausybinę organizaciją, ar e, jūs nukreipiate į tinkamą organizaciją, kurią galima pasiskūsti. Ir jeigu skundas patenka ne į, į netinkamą organizaciją, ar jis tiesiog gražinamas skundo teikėjui, ar persiunčiamas tinkamai organizacijai. Taigi dabar važdėsiu keturias, keturis būdus, kaip būtų galima palengvinti aukoms patekti į tinkamą vietą. Vienas iš būdų yra sukurti nacionalinį žmogaus teisų uh, biurą, kai dėl kriterijai, kad kokie būtų, turėtų būti keliami, kad būtų toks biuras gautų uh, akreditaciją, tai visų pirma turėtų būti uh, plati kompetencija žmogaus teisų srityje, faktinis teisinis nepriklausomumas, tinkami ištekliai, galios e, apimančios tyrimų galimybę, bet taip pat ir e, daryti įtaką teisės aktų kūrimui, e, politikos plėtojimui ir panašiai. Turint visas šias charakteristikas būtų steigtas A statusas. Europos Sąjungoje padidėjo nacionalinių žmogaus teisų e, organizacijų e, skaičius. Mes manome, kad yra 12 e, tokių organizacijų, 10 valstybių narių, kurios turėjo klasifikaciją ir 3 iš jų yra Junktinėje karalystėje. Nu, turėjau čia ir žemėlapį, kurį galėjau parodyti jums, jis tikrai gražus. Tai kokia yra E, pranašumai, jeigu turime tokią organizaciją. E, man atrodo, kad paskaičius girdėjome iš kitų pasisakusių, gal galėtumėte e, užbaigti. Pranašumai yra te, kad nesibelsiai į netas duris, nes yra mažiau organizacijų, iš kurių reikia rinktis. Pranašumas yra tas, kad ir sumažėja pažeidimų, nes yra potencialas daryti įtaką sistemai ir teisiai sujungus, e, e, aišku, organizacijas gali būti pagunda sumažinti išteklius ir pajėgumus, į tai reikia atsižvelgti taip pat. Kitas būdas yra sukurti taip vadinamą e, skėtinę organizaciją, ir, kuri galėtų koordinuotų skundų teikimus ar prašymus pateikti informaciją. Tuomet yra vienos duris aukoms, į kurias galima pasibersti, tačiau pavojus yra tas, kad nebūtinai panaikinsi spragas tarp esamų kompetencijų. Kita galimybė būtų e, e, taikyti solidarumo principą tarp organizacijų. Jeigu viena gauna skundą, ji iš tiesų jį ir nagrinėja. Ir tik tai specializuotais atvejais jos turėtų persiųsti viena kitai tos skundus. Ir geriausia tai būtų daryti viduje, kad e, auka apie tai neturėtų jaudintis. Pranašumas yra tas, trūkumas yra tas, kad atsiranda tam tikra našta toms organizacijoms pačioms, persintinėjant kreipimusius. Na ir paskutinis dalykas tai yra sukurti bendrą kreipimosi e, priemonę, galbūt programinę įrangą, kurią galėtų panaudoti individas ir atsakyti į vairius klausimus, tie klausimai galėtų padėti parinkti, į kurią organizaciją kreiptis. Mūsų agentūra galbūt 13 e, metais šiuo darbu užsiims, tai yra naujas projektas ir papildomai pateikus visas detalės ši programa E, pateiktų jau e, užpildytą skundo formą ir nusiųstų ją atitinkamai institucijai. Tai aišku, e, viskas susijęs su technologija, kurią atrodo negalima pasitikėti, tačiau tuomet nereikėtų per daug keisti struktūros, o asmeniui būtų pateikiamas aiškus kelias. Na, trūkumas yra tas, kad ne visi sugeba naudotis techninėmis priemonėmis, tuomet reikėtų pasikliauti tarpinėmis organizacijomis galbūt. Čia galbūt ir baigsiu. Ačiū. Ačiū. Klausimai. Dabar dalyviai turės galimybę užduoti juos. Pone Aukin. Much, for... Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjams už jų pranešimus. Turiu klausimą Ispanijos ombudsmenui. Ispanija yra viena pagrindinių mūsų klienčių peticijų komitete. Sulaukime tiek daug peticijų iš Ispanijos. Ir mums netrodo, kad jūsų teisinė sistema funkcionuoja. Žmonės dažnai yra pasimetę, jei jie negali kreiptis į mus. Ir aš ne, man nesusidarė įspūdis, kad ombuds, Ispanijos ombudsmeno sistema na, turėtų aukštą prestižą. Taigi turiu klausimą apie dėl to įstatymo, liūdnai pagarsėjusio įstatymo, kuris, kaip atrodo, e, labai prastai savavališkai yra įgyvendinamas. Kalbu apie atvejus, kuomet pastačius, pasistačius namus žmonės žm, staiga juos praranda, iš jų yra atimamas ta nusavybė. Kur kreiptis, kai tai, kaip tai įvyksta? Skirtingose Ispanijos regionuose galioja skirtingi urbanizacijos įstatymai. Aš ypač daug e, nagrinėjau su Valencija susijusiu atveju. Tai ten pažydžiamos teisės, visos teisės ir, ir, ir žmogaus pagrindinės teisės ir Ispanijos konstitucija pažydžiama, bet tie žmonės yra pasimetę. Jeigu jie kreipiasi į teismą, tai užtrunka metų metais ir kainuoja nepaprastai daug pinigų, nes gali iš naujo kreiptis ir kreiptis prašyti ir prašyti ir nesulaukti jokios pagalbos. Vienintelis ombudsmenas, iš kurio jie sulaukia pagalbos, yra regioninis. Uh, ombudsmenas, Valencijos e, e, ombudsmenė, tačiau po to ji buvo atleista iš darbo. Taigi, ar jums tikrai atrodo, kad Ispanija peticijoms žmogaus teisų srityje skiria pakankamai dėmesio, kad žmonės nebūtų priversti kreiptis į ES. Mes turime 10 minučių tik tai vertėjų darbo, bet galbūt tą klausimą galima būtų išspręsti dvišalių pagrindų. Tai yra labai, tuo klausimu parlamentas rengia didžiulį pranešimą. Vienas pastebėjimas ir tai du klausimai ponui Peteriui Bridingui. Turime vieną atvejį, kuomet Prancūzijos e, vaistininkas kreipėsi į mus, nes negali dirbti Junktinėje karalystėje pagal Junktinės karalystės įstatymus. Ar, ga, ar jūsų agentūra galėtų padėti, nes tai aiškiai pažydžia ES galiojančius nuostatus. Antras dalykas. Ar galima tikėtis, kad anksčiau ar vėliau jungtinė, ka, jungtinės karalystės vyriausybė prisijungs prie pagrindinių teisių hartijos, nes opt-out galimybė bus persvarstoma. Aš girdėjau, kad Davidas Cameronas uh, sakė, jog Junktinė karalystė svarsto galimybę netaikyti Europos žmogaus teisų teismo nutarčių ir sprendimo. Mūsų Europos parlamentą tai šokiruoja. Kaip jūs tai vertinate? Ačiū, prašau. Merci, les... Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu visų pirma padėkoti visiems kalbėtojams, kurių išklausėme. Ir e, prisimindamas paskutinį pono Butlerio pasisakymą, mus labiausiai neramina atotrukis tarp to mm, informacija teikiama piliečiams ir galimybė e, informacija apie tai, kas apgins teisės, kai e, jos yra pažydžiamos taip pat. E, kalbant apie Prancūzijos atvejį, E, Prancūzijoje pagal dabartinę sistemą yra viena tarnyba, kuri pati nusprendžia, kur, kuris, kuris, kuris iš skyrių ir nagrinės klausimą. E, taigi, kaip jau sakiau, piliečiams dažnai sunku suvokti, kurie turi kreiptis. E, nors jie žino, kad pagrindinių teisų hartija yra tam, kad jį juos gintų. Yra daugybė iškraipimų ir e, daugybė skirtumų tarp uh, ombudsmenų įstaigų skirtingose valstybės narėse. Mes neseniai buvome sutikę su uh, Lenkijos ombudsmenė. Ji turi tikrai uh, stebėtinas galės, ji netgi gali teikti siūlymus keisti įstatymus. Taigi, ombudsmeno institucijų statusas tikrai skiriasi valstybėse dalyse, kodėl nesuvienodinus jų, nes tuomet žmonės turėtų daugiau informacijos ir galėtų lengviau gauti vienoje vietoje esančią centralizuotai kaupiamą informaciją apie savo teisės. Peticijų komitete e, mes susidurėme su tokiais atvejais, kolegos apie tai kalbėjo. Jugendamt vaiko teisų apsaugos institucijoms. Ir nuolatos e, sulaukėme peticijų šiuo klausimu. Galbūt Berline vyksiančiame renginyje būtų galima apie tai pakalbėti, nes tas klausimas taip niekada ir neišsprendžiamas, kadangi peticijų komitetas neturi įgaliojimų kažką daryti. Mes galime tiesiog tik tai nukreipti žmonės į, į kitas institucijas, kurios galėtų jiems padėti. Taigi, reikėtų koordinavimo. E, jeigu ombudsmeno institucijos koordinuotų savo veiklą, viskas vyktų dešimt kart sparčiau Kodėlgi tų institucijų vaidmuo ir galios taip skiriasi, kodėl nėra panašios institucijos visur ir taip pat kokios yra galimybės jiems koordinuoti savo veiklą tarpusavyje. Ah, Ačiū. Dar vienas, e, dar viena parlamento narė norės užduoti klausimą. Ačiū. Aš atsiprašau, kad neturėjau galimybės dalyvauti visame posėdėje, bet aš norėčiau pridurti dar kai ką. E, is Ispanijoje galiojantis pakrančių įstatymas ir Europos Sąjunga, ar tai yra dvišalis klausimas? Ne, daugybė Ispanijos, Britanijos, vokiečių piliečių susiduria su ta problema ir jie mano, kad tai ne Ispanijos problema, tai yra Europos masto problema ir klausimas. Ir aš norėčiau, kad į tai būtų atsižvelgta. Ačiū. More. Question, please. Ačiū. Dar vienas klausimas ir paskui išklausysime atsakymus. Yes, since we still have interpretation, I will... Kad... Ačiū, aš turiu du klausimus. Pirmasis klausimas yra įvairių nacionalinių ombudsmeno institucijų atstovams. Kaip jūs bendraujate su visuomenė, kaip jūs ieškote kontakto su visuomenė ir kaip jūs skiriate atskirus nusiskundimų atvejus nuo tų atvejų, kurie yra nuolat pasikartojantis ir kurių atveju galbūt tiesiog užtektų paskelbti apie juos visuomeniai ir to pakaktų juos išspręsti. Aš, pavyzdžiui, turiu Austrijos pavyzdį, kur vienas E, advokatas nuolat per televiziją aiškina visokius tokius dažnai pasikartojančius atvejus ir taip padeda jų išvengti. Dar jums, ponė Reding, trumpas klausimas susijęs su pagrindinių teisų hartyje. Lenkija, Didžioji Britanija ir Čekija netrukus ne, nebus prisijungę arba jau nėra prisijungę prie pagrindinių teisių hartijos. Jie turi tą vadinamąją opt-out išlygą. Norėčiau sužinoti, ką tai praktikoje reiškia ir koks realus yra skirtumas žmonėms. Dabar suteikiame žodį kolegai iš Ispanijos. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau atsakyti pirmiausiai į ponios Auken klausimą kadangi tas klausimas susijęs su tam tikrais implicitiškais klausimais, susijęs su Ispanijos teisingumo sistemos, pernelik lietų darbų ir panašiais dalykais. Jis susijęs ir su tuo faktu, kad kad e, mūsų teisingumo sistema dirba labai lietai, nors teisėjų skaičius nuolatos auga galima pasakyti, kad teisingumo sistema numato įvairiausias instancijas ir galimybę kreiptis į tas instancijas, netgi tomis temomis, kurios teismui neįeina į tą teismo kompetenciją. Be to, klausimas buvo susijęs su tuo, ar e, žmogaus teisės apskritai yra pakankamai apsaugomos Ispanijoje, kadangi jūs gaunate daug nusiskundimų dėl to. Manau, kad jūs šiame komitete gaunate tikrai nemažai informacijos, na, o aš esu nuolat išklausomas ir Ispanijos parlamente, mūsų peticijų komitete, pats esu dirbęs e, senate. Tikra tiesa, peticijų mes gauname daug. Tačiau tos peticijos, kurias minėjote, jūs yra susijęs su tuo, kad Ispanijoje labai daug asmenų turi du būstus. Ir būtent tas įstatymas buvo tiesiogiai problematiškas šiems žmonėms. Tačiau, kai kalbam apie diskriminaciją, apie neteisingą elgesį, apie lygių, lygybės pažeidimus, tai peticijų garantuotai yra daug mažiau. Taigi manau, kad